Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Na kągi, siūlau e, pradėti darbą, tęskime darbą nuo šešto darbo atvarkės punkto. Tai yra ES skandalus politikos poveikį Šiaurės Afrikai, pranešėjas Derek Vogan. Dabar, jeigu pranešėjas pagėdauja, suteiksim žodį, jei ne, tuomet iš karto pradėkime balsavimą, jeigu frakcija yra pasirengusi. Trečias pakeitimas, kas už? Ar e, kas nors nesutinka su balsamu e, blokais? Atrodo, kad ne. Dėkoju, tuomet e, balsuosime blokais. Galim iš karto pradėti balsuoti elektroniniu būdu, balsuokime. Balsavimas baigtas. Mm. 11 už, vienas prieš, sveikinu pranešėją. Pasiekime septintą darbo atvarkės punktą ir kalbėsime apie nuolatinę problemą, tai yra kaip, kaip sutrumpinti laikotarpį, per kurį bus tvirtinas biudžeto vykdymas visi sutarėme, auditorumai, komisija, kitos institucijos ir mes, dėl to, kad reikia sutrumpinti šią procedūrą, tačiau klausimas, kaip tai padaryti, nes e, viskas priklauso nuo e, kasmetinės auditorumo ataskaitos, kuri turėtų būti viešinama lapkričio mėnesį, kartais panksintai spalio mėnesį ir klausimas, kaip sutrumpinti šį laikotarpį. Na ir problema tai taryba nes e, jeigu e, tvirtinama, er, nes tvirtinamas sutinkamai su tarybos rekomendacijomis, jeigu rekomendacijų nėra, tuomet negalime formaliai e, tęsti šio darbo. Taigi taryba iš tikrųjų trukdo sutrumpinti šį laikotarpį. Na, taip, pirmiausia, skirsime dėmesio auditorumams ir pakviesime uh, visas institucijas nurodyti jų nuomonę, kaip galima sutrumpinti šį laikotarpį. Tai auditorumai rodo, nurodo, kad jie sako, kad viskas priklauso nuo tada, kada gausime informaciją apie sąskaitas. Komisija nurodo, kad viskas priklauso nuo to, kada gausime informaciją iš valstybių narių. Taigi faktiškai atsiranda užburtas ratas, kurio neįmanoma įveikti. Mūsų komitetas jau nesikį bandė spręsti šią uh, problemą. Mes turime specialią darbo grupę skirtą e, biudžeto patvirtimo kalendoriui. Ji nėra populiari, bet tenka nuolat susitikti ir bandyti spręsti šią problemą. Taigi faktiškai čia tikriausiai bus viskas e, kas jau ir anksčiau buvo nurodyta panašiose pranešimuose. Džiugu, kad turime auditorumo atstovų. Suteiksiu žodį, prašau. Gregor. Taip, ir aptikau tinkamą mygtuką, dėkoju už, labas rytas, dėkoju už sutiktą žodį, mhm. dėkoju ir už kvietimą e, audito rūmams dalyvauti šiuose svarbiose diskusijose. Na ir turiu pripažinti, kad mes tikrai daug e, mąstame, kaip e, sutrumpinti laikotarpis, tam, kad biudžeto vykdymas būtų tvirtinamas tinkamu laiku. Taigi, pirmiausia, paminėsiu, kad jau dėjome pastangų tam, kad e, metinė ataskaita būtų viešinama ne lapkričio e, viduryje, o e, vietoj to rugsėjo pabaigoje, spalio viduryje, per pastarosius keltą metų jau stengiamės tai užtikrinti. Be to mes įvertiname uh, E, finansinėme reglamente peržiūrėtoje versijoje numatytus e, laikotarpius ir terminus. Mes pateikėme savo nuomonę ir rekomenduojame šiek tiek sutrumbinti e, galutinius laiko terminus, mm, iki kurių reikia pateikti įvairius dokumentus, skaitant ir komisijos apskaitas. Be to svarstame kaip yra su agentūromis, nes galutiniai terminai yra ilgesni. Na ir e, e, ir iki rūpiučio pirmos dienos reikia pateikti atitinkamus dokumentus, tai riboja mūsų darbą. Praeitais metais mes bandėme parengti e, agentūrų metinių ataskaitų apžvalgą, santrupą, o kitais metais e, dėl 17 metų audito mes stengsime parengti vieną ataskaitą vietoj 41 specifinių ataskaitų skirtoms pavieniems agentūroms. Taigi, manome, kad taip pateikus visą informaciją vienoje ataskaitoje skirtoje agentūroms taip pat supaprastinsime procedūrą ir viską pasparstinsime. Be to yra ir kitų kliučių. E, pirmiausia, mes vertinimą atliekame remdamėsi konsoliduotomis metinėmis ataskaitomis, sąskaitomis, taigi e, mūsų užduotis platesnis nei privačių audito įmonių, mes taip pat turime įvertinti, ar sandoriai atitiko reikalavimus, Taip pat e, yra tam tikrų aspektų susijusių su komisijos darbo ypatumais. Tikiuosi, kad bus komisijos atstovų, kurie pakomentuos šios aspektus. Na ir tiesiog mm, taip reikia parengti e, pensijų reikalavimo atitikimo e, paskaičiavimus, paprastai tai pateikiama gegužės mėnesį. Be to, nuo privačių įmonių mūsų darbas skiriasi ir tuo, kad mūsų metinė ataskaita turi būti verčiama į visas oficialias kalbas. Na ir idealus laikotarpis vertimui yra rūpjūtis. Taigi būtent tuomet dedame visas pastangas tam, kad mūsų metinė ataskaita būtų tinkamai išversta. Mes visuomet esame pasirengę diskutuoti apie tai, kaip keisti laikotarpius, galtinius terminus, bet manau, kad reikia būti realistams. Na, ateityje galima e, veikiausiai būtų panksinti metinės ataskaitos viešinimą kelioms savaitėmis. Galbūt ateitie net galėsime pradėti ją viešinti jau rugpių, rugsėjo viduryje, tačiau viskas priklauso nuo praktinių aspektų, nuo bendradarbiavimo su komisija ir galbūt e, svarbiausia bus išspręsti, e, kaip bus su agentūromis. Dar yra vienas svarbus elementas susijęs su audito darbo, e, auditorumų darbu, jau treji metai e, ši e, klausimą sprendžiame. Taip, išaugo ataskaitų kiekis susijęs su komisijos darbu. Na ir tenka parengti nuomonę dėl metinės metinės rezultatų ataskaitos, jų turi būti viešinama birželio pabaigoje. Na, tai yra papildomas elementas ir tikiuosi, kad šios dienos diskusijoje tai taip pat bus atsižvelgta. Na, vienas iš galimybių uh, tai būtų, kad mes pristatysime e, lapkričio mėnesį vieną iš specifinių e, ataskaitų ir taip jūs ir kitos interesuotos šalis e, galės susipažinti su e, bendra programų apžvalga. Na, Na ir manau, kad e, biudžeto vykdymo tvirtinimo procedūroje taip pat į tai reikia atsižvelgti. Paprastai tokia ataskaita viešinama yra tik tais birželį, na, o mes e, audito išvadas e, dėl šios nuomonės, dėl, e, dėl šio, šios ataskaitos galime paviešinti tik tais lapkričio mėnesio. Šiaip dėkoju už galimybę pristatyti mūsų nuomonę. Dėkoju, Gregoriai, sako pirmininkė. Na, nesu labai patenkinta, ką reikia padaryti tam, kad audito rūmai galėtų pateikti savo ataskaitą dar prieš vasaros atostogas Liepos viduryje, sakykime. Kaip aš bendrais bruožiais viską pristačiau ir, kaip jau minėjau, labai priklausome nuo tų dokumentų, kuriuos teikia komisija. Na, mums padėtų štai kas jeigu gautume komisijos e, apskaitas e, kovo pradžioje. Nu, o konsoliduotos e, galutinės ataskaitos turi būti mums pateiktos iki birželio pabaigos, bet čia viskas jau komisijos rankose. Nu, kalbaina apie agentūras, tai jau prieš tai minėjau, kad ketiname parengti vieną um, ataskaita vietoj 41 specifinio ataskaitų, tačiau viskas e, priklauso nuo tada, kada gausime audito ataskaitas skirtas agentūroms. E, dabar tokias ataskaitas mums yra teikiamos iki rūpiučio pirmos dienos. Jeigu jos būtų teikiamos anksčiau, tai mes taip pat galėtume paankstinti savo darbus. Pirmininkė, na, dėl agentūrų neturėtų būti problemų paankstinti šį laiko terminą taip, kad visos procedūros galėtų būti tarpusavyje apjungiamos. Taip, ponia Klostulins atstovauja agentūroms ir kadangi jau kalba pasisuka apie agentūras, iš karto suteiksiu žodį jai, prašau. Thank, yeah, thank, you. thank you very much. Ačiū, pirmininkė. Mūsų agentūrų tinklas taip pat labai pritarė pasiūlymui paspartinti biudžeto vykdymo tvirtinimo procedūrą. Tačiau, kaip buvo minėta, šio procedūroje dalyvauja nemažai institucijų ir mes veikiau reaguojame, nei, pirmiau reaguojame nei veikiame, taigi kol, kai tik gauname auditorumų pirminės išvadas arba parlamento klausimynus. Mm, kuo anksčiau juos gautume, tuo greičiau galėtume e, sureaguoti, atsakyti ir parengti biudžeto vykdymo patvirtinimą. Vieną dalyką noriu atkreipti dėmesį, jis susijęs su tuo, kad tos agentūrų tarnybos, kurios dalyvauja finansinių ūkinių metų uždarime, dažniausiai yra susijusios ir su biudžeto vykdymo patvirtinimu. O tai reiškia papildomą darbą e, tiems patiems agentūrų darbuotojams, papildomą mm, naštą. Tačiau, kaip minėjau anksčiau, agentūros yra pasirengusios priimti šį iššūkį ir esame pasirengę taip pat užtikrinti ir pakankamai aukštą savo teikiamų duomenų kokybę, kaip ir ankstesniais metais. Norėčiau šiek tiek patikslinti E, su kokiu pasipriešinimu susidurite, su kokiamis kliūtimis ir e, klausimas, ar galėtume e, tikėtis jau balandžio mėnesį, kad auditorumai iš jūsų gautų reikiamą informaciją, nes tai yra tik tai administravimo biudžetas. Thank you. E, mes taip pat esame audituojami išorės audito e, kompanijų ir e, dabartinė sutartyje galtinis terminas yra rūpjūčio pirmoji. Diena agentūros samdosi išorinius auditorius pagal atitinkamai priimtą komisijos nutarimą. Taigi negaliu kalbėti auditorumų vardu, e, nežinau, e, kiek laiko ir pastangų jiems e, reikia, kad galėtų suderinti veiksmus su išorės auditoriais ir savo vidaus auditoriais, nes tas laikotarpis, kuris numatytas pagrindinėje sutartyje, E, jame daug maž ir nurodoma, kokius duomenys iki kada reikia pateikti. Aš savo agentūros Frontexo vardu galiu pasakyti, kad mūsų išorės auditoriai atvyksta pas, pas mus vasario mėnesį, po to dar e, papildomas jų apsilankimas vyksta <clears throat> birželio mėnesį. Manau, kad būtų galima tas datas pakeisti, tačiau manau, kad tam reikia pakeisti pagrindų sustarimą. Kalbant apie klausimynus. E, buvo išsintinėti įvairūs klausimynai. Su parlamentu stengiamės, e, kad būtų sudarytas standartinis klausimynas visoms agentūroms, nes kuo standartiškesni bus klausimai, tuo anksčiau e, galime parengti juos atsakymus ir parengti juos jau iš anksto ir po to tik tai įrašyti, kuomet gausime atitinkamą klausimyną. Jeigu gausime klausimyną kitą savaitę, tai manau, kad savo atsakymus galėsime pateikti iki rūpjūčio mėnesio. Taigi dėl klausimynų problemų neturėtų kilti. Taip pat norėtume dar kartą pabrėžti e, <clears throat> tą būtinybę sujungti tą standartizuotą klausimyną su papildomais klausimais, kurie yra užduodami dėl praėjusiu metu biudžeto vykdymo patvirtinimo ir e, e, taip pat su tais klausimais, kurie yra pateikiami po to, kai gaunama biudžeto auditorumo ataskaita. Kaip būtų gerai, kad agentūrų tinklų, tie klausimai būtų e, papildomi, išsintinėjami dar prieš paskelbiant auditorumo ataskaitą, tam, kad mes galėtume e, pradėti atitinkamus parengiamosius darbus ir pateikti reikiamus dokumentus biudžeto, biudžetą tvirtinančią instituciją. Ačiū. Pane Aldė Buskės, dabar visų akis krypsta į komisiją ir nuo jūsų dabar priklausys, ar bus galima pakeisti tuos e, nustatytus terminus. Galtinis terminas e, šiuo metu yra numatytas e, rūpiučio pirmą dieną ir tai yra tikrai per vėlai. Pone Buskės, jums žodis. Komisija yra pasirengusi bendradarbiauti su visomis kitomis institucijomis, ieškant atitinkamų sprendimų, siekiant paankstinti biudžeto vykdymo patvirtinimą, tačiau turime būti tikri, kad patvirtintas tvarkaraštis bus realistiškas ir kad bus užtikrinta visų procedūrų kokybė. Galbūt šiais metais galėtume šiek tiek paankstinti procedūrą, tačiau e, reikėtų diskutuoti apie tai, kaip elgsimės ties trukmės ilgalaikę perspektyvą. Šiais metais mes auditorumams pristatėme <clears throat> savo laikinas ataskaitas ir auditorumai dabar jas vertina. Esu pasirengusi dėti visas pastangas, kad galėtume pateikti iki birželio e, mėnesio e, galutinius e, patikslintus duomenys, tai yra maždaug mėnesių anksčiau nei numatyta. Birželio 15 dieną visi dokumentai jau turėtų būti prieinami parlamentui dėl rezultato ataskaitos. Birželio viduryje dokumentai ir sąskaitos birželio pabaigoje ir galėtume tokiu būdu aptarti tuos įvairius dokumentus, kalbant apie agentūras ir jų e, pagrindų visapriepiančius sustarimus. Aš e, pavyzdžiui jau esu gavusi dėl kai kurių agentūrų uh, išorės auditorių išvadas. Todėl mane šiek tiek stebina teiginys, kad e, iki rūpiučio mėnesio e, išorės auditas negali būti atliktas agentūrų ūkinių metų, nes kiekvienais metais kiekviena agentūra yra audituojama išorinio auditoriaus. Ir tai manau, kad galima tikrai būtų paankstinti nustatytus terminus, kad būtų pateiktos išorės auditorių išvados. Šiuose srityse aš norėčiau pasistumėti į priekį ir galbūt įsteigti darbo grupę tam, kad galėtume apsvarstyti, e, kokiu veiksmu turėtume imtis vidutinės trukmės ir tolimesnėje perspektyvoje tam, kad galėtume šią procedūrą pagreitinti ir paankstinti. Ačiū. Ačiū, aš taip ir įsivaizdavau šios darbus, visi nusteikia geranoriškai, bet rezultatų vis tiek nepasiekime. Taigi turime dabar elgtis e, labai apdairiai tam, kad e, mūsų paankstinimo tikslas neišnyktų kaip dūmas. Taigi, Svarbiausias klausimas, ponė Buskės, yra <clears throat> paraginti, paskatinti valstybės narės greičiau pateikti savo duomenys tam, kad būtų galima tinkamai atlikti auditavimo, tinkamai atlikti auditą biudžeto vykdymo procedūros patvirtimo kontekste ir kyla klausimas, kaip svarbus yra jų pateikiami duomenys. Aš nesu labai optimiškai nusteikusi valstybių narių atžvilgių, tačiau vis tiek galėtume pamėginti jas paraginti pateikti duomenys greičiau. Tarybos atstovų veikiausiai salėje nėra, taigi kyla klausimas, ar bus taryba pasirengusi e, anksčiau pradėti svarstyti biudžeto vykdymo e, patvirtinimo rekomendacijas. Žinome, kad tarybai E, taryba nėra labai linkusi tuo pačiu metu svarstyti biudžeto vykdymo patvirtinimą ir renkti kitų metų biudžetą. Ja, <clears throat> turbūt dėl to, kad vyrams daryti kelis darbus e, vienu metu yra sunkiau nei moteriams, bet ir moteriams panašu, kad nelabai sekasi. Taigi, <clears throat> jeigu gausime tarybos rekomendacijas, e, Tai net ir laukdami atitinkamo plenarnio posėdžio e, vis tiek e, nieko nepešime, kol taryba neprims formalaus savo sprendimą. Galbūt sekretariatas galėtų parengti kokius nors scenarius, kaip turėtume elgtis tokia situacija, tačiau aš iš tiesų norėčiau sutrumpinti šią procedūrą, nes net ir patys geranoriškiausi pasiūlymai ir rekomendacijos yra nieko vertos, jeigu jos e, pateikiamos per vėlai. Ir, e, jeigu mes jau baigsime biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą, o taryba dar tik teiks savo rekomendacijas, tai iš jų nebus jokios naudos. Pone Buskės, norėčiau dar paprašyti iš Jūs papildomas informacijos apie valstybių narių atliekamą vaidmenį ir e, kokias galimybės matote čia sutrumpinti terminus. Taip pat, ponė Gregorai, auditorumai turėtų mums dar pranešti, kokius darbus auditavimo, biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros kontekste galima atlikti metų eigoje, tam, kad e, būtų galima patvirtinti metinį biudžetą ir konsoliduotą metinį biudžeto vykdymą patvirtinti. Galėtumėte pasakyti, kada yra parengiama e, biudžeto vykdymo patvirtinimo ataskaita ir kada ji yra pradedama versti. <clears throat> Galbūt mes galėtume pradėti e, savo diskusijas nuo tam tikro vieno egzemplioriaus, kol nebus jis išvisas visas kalbas, tokiu būdu sulaužytume nemažai tabų, bet vis tiek galėtume judėti į priekį. Greičiau, e, aš manau, kad problema nėra e, susijusi su biudžeto e, sandara, problema yra susijusi su procedūra ir reikia ją keisti. Pabuskės, ačiū. Kalbant apie informaciją, kurią gauname iš valstybių narių, jos e, yra būtina, siekiant parengti atitinkamas ataskaitas. Pavyzdžiui, Žemės ūkio sąjungos politikos srityje informaciją gauna komisija vasario 15 dieną, e, po to ta informacija yra vertinama ir yra parengiamas e, E, sąskaitos e, e, komisijos, jas būtina suderinti su kitomis institucijomis ir agentūromis. Sąskaitų patvirtimo procedūra yra numatyta kovo pabaigoje tačiau paankstinti šį terminą iš tiesų yra sudėtinga, galbūt vienai savaitai būtų galima, e, vieną savaitę būtų galima paankstinti, tačiau e, labiau tikrai ne, nes kol negausime informacijos valstybių narių, negalėsime savo ruoštų pateikti e, visapusiškos informacijos dėl sąskaitų. Mes su išorės auditoriais glaudžiai bendradarbiaujame ir E, auditorumams e, taip pat perdodame visą savo turimą informaciją, tačiau iš valstybių narių gaunama informacija yra labai svarbi ir negavę šios informacijos negalime nei komisijos sąskaitų, nei konsoliduotų sąskaitų parengti. Taip pat e, dar yra labai svarbi informacija, kuri naudojama rengiant kitas ataskaitas e, rezultatų pasiekimo ataskaitas. Komisija taip pat turi atitinkamus duomenys analizuoti ir po to parengti e, atitinkamas išvadas. E, taigi, Kalbant apie laikinasias sąskaitas, pankstinti jų parengimą yra labai sudėtinga, mes galėtume pasistengti ir galbūt vienu mėnesiu pankstinti galutinių sąskaitų patvirtinimą. Galėtume tą padaryti, pasistengti padaryti birželio pabaigoje. Dar vieną klausimą noriu užduoti, iki šiol jį pamiršau. Metinės veiklos ataskaita generalinė direktorius <clears throat> ataskaitos, jos yra labai svarbios, kada mes galėtume jas e, anksčiausiai gauti. Dabar tą numatoma padaryti birželio 30 dieną, tačiau tai yra tikrai labai vėlų. Žinau, kad e, tos ataskaitos yra parengiamos kovo pabaigoje, kada kokiu anksčiausiu metu mes galėtume tas e, ataskaitas gauti, nes jos yra labai svarbios mūsų komiteto veiklo. Ar galėtumėte pasakyti, iki kada galėtumėte tas ataskaitas mums pateikti? Metinės veiklos ataskaitos. komitetui e, vis, kartu su metinė administravimo ir rezultato ataskaita yra e, pateikiamos birželio 15 dieną. Taigi visas paketas tų ataskaitų, visas rinkinys e, yra jau parengtas birželio 15 dieną. Dviem savaitėm anksčiau nereiškia, kad labai anksti. Klausimas, kada anksčiausiai galėtumėte mums pristatyti tas ataskaitas, kada jos oficialiai pristatomas, čia yra kitas klausimas. Kaip minėjau, Galutinis patvirtinas dokumentas yra metinė administravimo ir rezultato ataskaita ir tas dokumentas uh, šiuo metu anksčiausiai gali būti pristatytas jums tik tai birželio 15 dieną. Ir būtent tuo metu komisija gali viešinti visas skirtingas ataskaitas. Pone Gregorai, jums žodis. Ačiū už suteiktą žodį. Galbūt norėčiau pradėti nuo to, kad e, esu dėkingas komisijai už tai, kad iki birželio 15 bus parengta e, administravimo rezultatų ataskaita ir galutinės sąskaitos bus patvirtintos Birželio 30 dieną apie tai jau diskutavo auditorumų atstovai Lazarus Lazaro, komisijos narys Atingeris ir tai būtų iš tiesų labai naudingai. Tokiu būdu galėtume iki Liepos vidurio baigti renkti e, metinę ataskaitą ir atitinkamai pakeisti savo vidaus tvarkaraštį. Mes manome, kad iki gegužės pabaigos bus patvirtinti visi metinės ataskaitos skyriai iki birželio antros dienos dar liktų laiko įvairioms e, tikrinimo procedūroms ir e, Liepos 12 dieną galima tikėtis, kad bus paskelbta galutinė taskaita ir būtent Liepos 12 jau e, tas tekstas bus atiduodamas vertimui. Ir rūpiučio 31 dieną baigėsi terminas išversti ataskaitas į visas kalbas ir iki rugsėjo 21 dienos mes rengiame gautinimą dokumento versiją ir aš esu atsakingas už jos viešinimą. Toks būtų 17 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo ataskaitos tvarkaraštis, procedūros tvarkaraštis jeigu būtų mm, pasiūlymų tarp institucijų arba būtų įsteigta darbo grupė, kuris sinchronizuotų, panksintų šį tvarkarštį, mes esame pasirengę joje dalyvauti. Ačiū. Jeigu ataskaita jau yra parengta Liepos 12 dieną, tai kyla klausimas, Tai reiškia, kad ir <clears throat> Liepos 12 dieną turėtų baigtis tas galtinis terminas e, iki ataskaitos paskelbimo. Ar jūs a, e, sutiktumėte su tuo, kad e, Liepos 12 dieną būtų galima metinę ataskaitą audito rūmų skelbti tik tai viena kalbinė versija, po to vertimas būtų atliekamas vėliau. Uh, tai yra strateginis svarbus sprendimas. Mūsų pirmininkas turėtų pasikonsultuoti su visais kolegijos nariais ir, kaip jūs minėjote, tokiu būdu būtų sulaužytas uh, tam tikras tabu uh, savo ataskaitose mes esame įpratę raginti taikyti griežtesnę skaitomybę. Ir manau, kad ta ataskaita turėtų būti tuo pačiu metu pas, pa, teikta visoms valstybėms narėms. Aš manau, kad vis tiek šį klausimą reikėtų aptarti audito rūmose kartu su pirmininku ir kolegijos narės ir po to pateiktume jums atsakymą. Aš manau, kad jeigu po to tekstas yra koreguojamas, tai galima dar e, priedėti tinkamas korekcijas pateikti norėčiau jūs e, tikrai to paprašyti, galbūt priimti tinkamas sprendimas priešingų atveju šio, šiame procese mes nepasistumėsime į priekį visiškai. Derekui dar žodis. Dėkuoju, panė pirmininkė, akivaizdu, kad e, yra daug institucijų, kurios dalyvauja biudžeto įvykdymo patvirtinime Ir visi taip pat atstovaujame, mes čia valstybėms narėms ir mes visi suprantame, kad nuomonė yra skirtingų, bet to reikia atsižvelgti įvairius e, biudžeto vykdymo patvirtinimo proceso etapus. Ir reikia įvertinti visą kontekstą. Ir labai lengva be abejo sakyti, kad būtų labai gerai, jei mes viską paspartintume, bet čia daug kas priklauso nuo to, kaip dirba kitos institucijos, kurios turi pateikti, pavyzdžiui, jums, visą, e, jums reikalingą informaciją. Uh, Ir aš manau, kad būtų labai gerai, jei mes galėtume parengti tokią schemą, kurioje būtų nurodyti įvairūs biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros etapai, būtų nurodyti, kas už ką yra atsakingas ir tuomet mes gal galėtume įvertinti, kur galima būtų reikalus paspartinti ir kas galėtų būti už tai atsakingas. Ir aš manau, kad būtų labai gerai, jei mūsų sekretorijatas, pavyzdžiui, bendradarbiaudamas su institucijomis galėtų tą padaryti. Taigi, jeigu turėtume tokią bendrą schemą, tuomet mes galėtume iš tikrųjų vertinti, ką, kaip ir ką galima būtų pagreitinti gyvendinti. Taip, Rolfas Minai e, padės man, tai manoma, o dabar Ajalas Sanders. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, po šių diskusijų manau, kad, kad yra įvairios informacijos, kai, e, Ir kartais, kadangi norime gauti visą informaciją, gauname kai kurią informaciją dvigubai. Todėl manau, kad reikėtų racionalizuoti gaunamą dokumentų srautą, taip pat racionalizuoti ir klausimynus skirtus agentūrams. Na ir kaip pavyzdžiui, kolega Savarvama e, ketina iš naujo kelti šį klausimą. Na, o kai kalba eina apie komisiją, taip pat uh, Manau, kad galima ir jai būtų parengti panašų klausimyną, tokį bazinį klausimyną, dėl kurių visi sutartume, kurio dėka galima gauti būti tokia bazinė esminė informacija. Na ir, pavyzdžiui, kai kalbina apie konkrečius metus, galima būtų suformuluoti e, konkrečius klausimus liečiančius e, per tas tuos metus iškilusias problemas. Na, o svarbiausia, kad birželio mėnesį jau turėtume gauti informaciją. Man atrodo, tai yra asmenis dalykas tam, kad anksti gavę informaciją galėtume pankstinti tam tikrą veiklą sutinkamai su mūsų siekiais. Tai yra prieš vasaros atostogas reikėtų gauti tą informaciją. Taip pat reikėtų savęs paklausti, kokios bazinės informacijos mums reikia ir atitinkamai parengti klausimyną. Na ir galėtume įtraukti kažkokias bazinius klausimus, liečiančius bendrą informaciją ir traukti dar ir specifinę informaciją liečiančių klausimų. Na ir galbūt reikėtų daryti ir tam tikrą spaudimą tam, kad patobulintume procedūras susijusias su informacijos teikimu iš valstybių narių. Aš manau, kad tai padėtų ir komisijai, leistų anksčiau gauti tam tikros informacijos. Na, o jau po to E, dar pagalvokime ir apie auditorumus. Aišku, auditorumas dirba tam tikromis, vadovavimasis tam tikrais metodais, e, kurių dėka rengia ataskaitas, tai čia manau, kad irgi yra tobulintinų dalykų. Na taip, viską dar galima aptarti ir su koordinatoriais, galima būtų pagalvoti, kad ar lygiai grečiai e, prie šių metų biudžeto patvirtinimo procedūros galbūt galima būtų pagalvoti, kaip geriau bendradarbiauti su atsakingomis institucijomis, tai aišku yra ir, e, ir pranešė m, mm, prerogatyva, tai šiandien nekalbame apie, tos, apie tą Bibliją, pagrindinę biudžeto tvirtimo procedūrą, bet lygiai grečiai pasižiūrėti, ką galima nuveikti e, kontrolės rytyje, pasižiūrėti, uh, E, kokiuose srityse galima būtų paspartinti darbus, nes tarkim jau e, yra informacija, kuri turima per pirmą trimestrą. Nes per pirmą trimestrą mes dirbame kaip ir mažai, o, pavyzdžiui, tolmesni darbai susiję su biudžeto patvirtinimu, jo atliktų biudžeto patvirtinimu, ten yra įdomių dalykų, kurie galbūt susišaukia ir su einamaisiais metais. Uh, Taigi aš manau, kad tiesiog reikia pagalvoti apie tą jau turimą informaciją, kurios nereikia ir pasižiūrėti, ar prieš vasarą remiantis tą turimą informaciją negalėtume atlikti kažkokią svarbę darbo dalį, uh, tam, kad jau per antrąjį pusmetį galėtume mm, atlikti darbą susijusiu su tą informacija, kurios dar teks palaukti. Pavyzdžiui, galėtume bandyti nustatyti galbūt kažkokias padarytas klaidas, Na taip, ir, pažiūrėjau, šešėliniai pranešėjai galėtų um, turėti pr galimybę susipažinti su tokia informacija ir koordinatoriai galėtų nešti savo indėlį, nes nepriklausomai nuo e, laikotarpių kalendoriaus e, galėtume supaprastinti darbus, procedūrus, neprarasdami laiko. Aš manau, kad tai būtų racionalu nes kartais tiesiog prašome daug informacijos, ji dubliuojasi, nes žinome, kartais informaciją teikia agentūros, komisija, auditorumai, Nors než, nežiūrint to fakto, kad tą informaciją mes jau turime, bet jos prašome dar sėkiu, po to iš naujo vertiname. Taigi aš manau, kad e, čia galima būtų racionaliau dirbti. Juolab, kad, pavyzdžiui, visi čia demonstruoja gerą valią. Na, o kai dėl tarybos, tai vėlgi galbūt galėtume pradėti kažkokį dialogą, vadovautis gerą valią ir tai taip pat leistų mums paspartinti procedūras. Pirmininkė, dėkoju. Jeigu mes norime pasiekti N plus 1 procedūros, tai turėtume e, kitaip pažiūrėti į procedūrą. Pavyzdžiui, N plus 1 tai būtų jau gru, tvirtinama gruodžio mėnesį Strasbūrė ir iš naujo, ir taip, taip sakant, iš nuo pat pradžių kurtume procedūrą, galvotume, kaip viskas turėtų atrodyti. Na, tikėkime, kad ir taryba prisidės, nes čia yra daug elementų, kurių negalima nuvertinti, tačiau galbūt iš pat pradžių pagalvokime, kaip visą tai galėtų atrodyti. Na, kai aš pradėjau dirbti, tai visuomet procedūras e, buvo gegužės mėnesį, dabar jau patvir, viskas um, e, perkeltai kovo mėnesį, mes artėme prie N plus 1 procedūros. Kitas dalykas tai yra, e, kaip parengti standartizuotus klausimynus komis ir kitoms institucijoms. Taigi matome, kokių yra pavienių problemų susijusių su pavieniais fondais. Na ir pranešėjas sakė, kad jis abejoja, ar tas standartizavimas kurį siūloma agentūrų atveju, manomas ir komisijos atveju. Aišku, tai atitiktų mūsų interesą, Ir m, mm, todėl paskutinis iki peržiūrint biudžeto tvarką e, tikrai e, daug dėmesio skirime klausimui, kokios informacijos iš tikrųjų mums reikia tam, kad nereikėtų jos iš naujo prašyti, tam, kad ji nesidupliuotų. O dabar turiu e, dvi blogas naujienas mūsų komitetui ir vieną gerą. Bloga naujiena yra tai, kad e, mūsų e, komitetas yra tas, kuris daugiausiai posėdžiauja per metus. Ge, e, no, dar bloga naujiena yra tai, yra ne, kad mums tenka perskaityti 9-8 tūkstančius puslapių dokumentų. Aišku, čia visko nepadarysi. Taigi, jeigu kas nors pabando perskaityti jūs 8-9 tūkstančius, tai įsivaizduokit, labai sudėtinga. Tai padaryčiau blogą naujieną, kad tai tenka padaryti, bet jeigu kartą perskaitys visą tą dokumentaciją, tuomet jau puikiai išmanysi, kas vyksta Europoje. Todėl labai rekomenduoju susipažinti bent jau su kai kuriais svarbiausiais dokumentais. Tai, pavyzdžiui, pagrindiniai dokumentai yra generalinių direktoratų metinės veiklos ataskaitos, kaip, pavyzdžiui, žemės ūkio ir taip toliau. Ir siūlau, kad šios ataskaitos, kai jos parengtos ir tai yra daroma e, kovo pabaigoje, jos jau parengtos, siūlau tikrai su jomis susipažinti nu, ir, pažiūrėjau, dėl vidinių komisijos procedūrų tos ataskaitos nugalo komisijos stalčiuose iki birželio vidurio. Tai netinkama, tai turi pasikeisti. Mes turime tas ataskaitas, turime gauti uh, daug anksčiau, bent jau iš regi ir uh, Žemės ūkio generalinio direktorato, nes e, tai reikš, kad jau galėsime e, turėti informaciją pagrindinių didžiųjų fondų veiklą, o jeigu dar gautume ir EFKO veiklos ataskaitą, tai jau daug turėtume informacijos susijusius su pavienimis. E, biudžet, e, vienymis biudžeto kategori, išlaidų kategorijomis, tikrai raginu ir pačiai komisijai viską kritiškai pažiūrėti. E, komisija turėtų kritiškai pažiūrėti savo ataskaitas, pagalvoti, ar iš tikrųjų čia mes parengėme kritinę veiklos ataskaitą, ar vos ne akis dumėme. Taigi be tų ataskaitų nieko nenuveiksi. O panašiai kaip ir sakė Ajala Sanders, manau, kad ir darbo grupė turėtų skirti dėmesio šiam klausimui, ta darbo grupė turi išlikti, reikia skirti pastangų dėmesio, taip pat reikėtų pagalvoti, kaip e, čia visus šios darbus traukti tarybą, galbūt reikėtų raštu kreiptis į pirmininkaujančią šalį, paprašyti pateikti formalią nuomonę tam, kad galėtume tęsti diskusijas, nu, o dėl agentūrų ir auditorumų. Na, tai visi dabar suprato, apie ką jiems reikėtų pagalvoti, na, o po to pasižiūrėsime, kas įmanoma, kas ne. Ir mums, iš mūsų pusės, na, ir galbūt reikėtų pakviesti keletą e, komisarų į vieną posėdį ir atlikti klausimą. Gal ne visuomet tai manoma, bet, na, manau, kad tikrai būtų įmanoma e, paankstinti darbą susijusiu su agentūrų, kitų institucijų darbu. E, Na, o jau po to reikėtų skirti dėmesio daugiau komisijai, skirti daugiau laiko, nes tai yra labai kompleksiškas rytis, bet aš manau, kad įmanoma paspartinti darbus. Nes dėkoju, jūs esate teisė, kai kalbame apie e, komisijos darbo krūvį, na tai taip tai aišku, darbo krūvis yra didelis, kai bandome suspažinti visą informaciją, bet mintis yra tokia, kad kartais skirtingose ataskaitose pateikiama viena ir ta pati informacija. Na ir galbūt e, galima būtų racionalizuoti darbą, jeigu konkrečiame dokumente būtų teikiama ne besikartojantį informaciją iš skirtingų šaltinių, o viskas būtų susintetina, e, pateikta apžvalga. Tokiu būdu visų institucijų pagalbos dėka bandytume galbūt iškristalizuoti, kas yra svarbiausia, kad nereikėtų skaityti 8-9 tūkstančių puslapių, kur pateikta viena ir ta pati informacija, galbūt kiek į tokių rakursų. Ir manau, kad čia reikėtų bandyti racionalizuoti darbą, kad nereikėtų kartoti e, to paties darbo, nes, e, pavyzdžiui, e, daugiau užklausų, tačiau vis dėlto pavyksta. E, racionalizuoti darbą. Aš manau, kad štai taip galėtume dirbti. Dėkuoju. Taip, visiškai sutinku. Tikrai būtina tai padaryti. Juolab, kaip žinia, e, e, nebus, bus kolegams skirti dėmesio ir kitiems klausimams, taigi bandysime racionalizuoti darbus. O taip pat bandysime standartizuoti procedūras iki 15 e, birželio pateiktini dokumentai yra esminiai, baziniai, jie labai svarbus mūsų darbe, tačiau tam, kad e, galėtume e, juos tinkamai vertinti, reikės pasiremti ir daugybę kitų dokumentų. Tai, e, tai ir yra visa bėda, nes biudžeto kontrolė tai čia netinkama vieta tinginiams. Na, nu, šiaip tiek dėl šio klausimo, ar ir kas nors norėtų pasisakyti čia esantis dalyviai atrodo nepagidavo pasisakyti, dėkoju. Nu, šiaip dėkoju visiems svečiams. Mes tikrai esame labai suinteresuoti bendradarbiaujant su jumis, kiek įmanoma geriau uh, tobulinti procedūras, mažinti biurokratiją tam, kad galėtume sutrumpinti ir darbo laikotarpis. O dabar pereikime prie devinto darbo tvarkės punkto. Europos teisingumo rūmų atstovas atrodo įstrigęs kamštį, bet ne. Jau matome atstovę salės gale. Sveikinau Valerijo Jako iš e, Teisingumo rūmų ir bus keičiamas nuomenėmis e, dėl e, e atitinkamas bylos, suteiksiu žodį iš karto jums ir paprašysiu pateikti e, jūsų apžvalgą. Merci, Madame la Présidente. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jūs mus pakvietėte tam, kad mes galėtume kartu su jumis aptarti teismo patvirtintą sprendimą, kuris sprendimas buvo patvirtintas šių metų vasario 23 dieną ir jis panaikino da, viešosios tarnybos teismą, nes tas teismas buvo da, perkeltas į bendrąją teismų teismą. Paskirtas buvo Kornisov. Ir uh... Teismas turėjo įvertinti visas aplinkybės ir buvo nuspręsta, kad iš tikrųjų patvirtintas sprendimas nebuvo tobulas. Šis klausimas pat, yra susijęs su biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros dokumento 53 punktu. ir buvo nuspręsta, kad čia buvo tiesioginė sąsaja su teismo sprendimu. Arrêt. Euh, des juridictions euh, sont valables jusqu'à ce qu'elles euh, soient éventuellement annulées par la juridiction. Ir šis, šis sprendimas turėtų galioti tol, kol nebus priimtas ankstesnio teismo sprendimas. Ir todėl galime daryti išvadą, kad mes turime tik tai viešosios tarnybos teismo sprendimas Ir ta, yra uh, nustatyta, kad uh, uh, kad da, a, žemesnio teismo priimtas sprendimas buvo netinkamas. Ir šiuo metu yra aštuoni dokumentai, kurie yra nagrinėjami. Ir šiuo metu yra dar du sprendimai, kurie uh, gali būti panaikinti Yra be abejo ir kitų sprendimų, sprendimų kuriuos patvirtino tas pats teisėjas, bet kurie nebuvo apskusti. Ir tačiau tų sprendimų jau nebegalima apskūsti. Tai tokia yra preliminari informacija kurią galiu Jums pateikti, reaguojant į Jūsų biudžeto vykdymo patvirtimo rezoliucijos 53 punkte pateiktą klausimą. Tai tiek, prašau. Esu pasiruošęs atsakyti Jūsų klausimus. Jūs esate Teisingumo teismo administracijos e, vadovas. E. Aš manau, kad šio klausimus tik turėtų pasakyti aukštesni Teisingumo teismo pareigūnai. Tačiau dėkoju, kad atvykote. Buvo priimtas atitinkamas sprendimas apie tai, kad e, apeliacija turi būti pradėta nagrinėti e, likus keturiems mėnesiams iki teismo veiklos pabaigos dėl šio teisėjo paskirimo ir e, teisingumo teismas nusprendė, kad e, atitinkama apeliacija buvo neteisėta, neteisėtai pateikta. O tai reiškia, kad ir visi teismo nutarimai, kurios rengiant dalyvavo minėtas teisėjas, yra neteisėtas. Iš šešių e, buvo apskūsti keturi, jeigu teisingai suprantu ir atsižvelgiant į tai, e, kiek kainavo e, ta apeliacijos procedūra, kuri truko keturis mėnesius. Tikrai negaliu įsivaizduoti, kad teisininkai sugebėjo nepastebėti ir netkreipė dėmesio į tai, kad e, toks teisėjo paskirimas, kuomet jis buvo atrinktas iš netinkamo sąrašo, buvo neteisėtas. Ar galėtumėte kaip nors paaiškinti tą situaciją? Ir e, prie kitų problemų, kurios yra susijusios su teisėjais Bulgarijos paskirimu, mes dar grįšim. Sakyčiau, kad teisingumo teismas negali kištis į e, teisėjų paskirimo procedūras. Tai yra kitų institucijų įgaliojimo e, sritis, e, būtent tarybos ir todėl teismas negali kvestionuoti jokių teisinių klausimų, kurie vėliau kyla. Dėl šios priežasties šiandien aš privalau e, apsiriboti e, e, tuo, ką pasakiau. Tai yra faktinė informacija. Ir teisinio aplinkybių įvertinimus e, čia galėtų taip pat sukelti atitinkamus teisinius padarinius. Taigi atsiprašau, tačiau tikrai nieko daugiau pasakyti negaliu dėl tos e, statistinės informacijos, kurią aš jums pateikiau. Iš tiesų čia kalbama ne tik apie keturias e, bylas. E, čia ponas Kornesov dalyvavo rengiant 21 valstybės tarnautojų teismo nutarimą ir tik du nutarimai E, buvo apskusti, kiti buvo anuliuoti. Taigi e, neteisėtų sprendimų bendras skaičius e, daugiausiai galėtų siekti tris, tai yra pakankamai ribotas. Ačiū šį patikslinimą. Aš pasižymėjau, kad du sprendimai buvo apskusti ir du buvo atšaukti šis teisėjas ir toliau dirbo teisme, buvo paskelbta nauja atrankos procedūra ir joje, žinoma, teisėjo darbo patirtis, profesinė patirtis yra labai svarbi. Ir e, dabar skiriant e, naują Bulgarijos teisėją, teisingumo teismą, minėtas teisėjas jau yra sukaupęs atitinkamas patirties ir e, tai galėtų tapti tam tikrų privalumų jam vėl būti paskirtam e, teisingumo teismą. Taigi, kaip jūsų, kokią įtaką jūsų nuomonė turės naujo Bulgarijos teisėjo skirimui E, šio teisėjo sukaupta patirtis. Dar kartą noriu pakartoti, kad e, Teisingumo teismas nedalyvavo atrankos ir paskirimo procedūroje pono Kornesovo į Teisingumo teismo teisėjus šį kartą. E, noriu pasakyti, kad pagal 254 ir 155 statys ES veikimo straipsnius teisėjų skirimas e, yra valstybių narių vyriausybių prerogatyva ir jos priima atitinkamus e, sprendimus po to, kai teisėjai yra nominuojami. Taigi teisingumo teismas negali niekaip pakomentuoti e, tos profesinės patirties, kuri daugmaž susikaups per tą nominavimo laikotarpį. Na, jūsų atsakymas manęs nestebina, tačiau galbūt sutiksite su tuo, kad dėl šios procedūros kyla tikrai ne vienas klausimas, nes Teisingumo teismo procedūros tikrai neturėtų kelti jokių abejonių, tuo tarpu dabar jau kyla nemažai. Taigi, kam aš galčiau užduoti savo klausimą apie tai, ar e, ta profesinė patirtis, kuri buvo sukaupta, dabar turės įtakos e, naujo teisėjo paskirimo procedūrai. Nes galiausiai Nes čia svarbiausias klausimas yra tas, kad ar e, dėl šios priežasties neatrinktas kandidatas iš Bulgarijos negalės e, apskūsti atitinkamo sprendimo. Teisėjų skirimo procedūra skiriasi. E, teisingumo teismo teisėjų skirimo procedūra skiriasi nuo valstybės tarnautojų teismo skirimo procedūros, nes ją reglamentuoja startis dėl ES veikimo, kuomet mes kalbame apie Bulgarijos teisėjo nominavimą. E, formalios procedūros metu akivaizdu, kad buvo svarstamos, e, tiksliau nežinau, ar buvo svarstamos kelios procedūros, tai yra Bulgarijos vidaus e, klausimas ir aš tikrai nieko negaliu pakomentuoti. Klausimą būtų galima užduoti 255 e, straipsnio e, nuostatų taikymo komitetui, nes būtent šis e, komitetas ir turi daugiausiai informacijos apie pono Konesovo nominavimą į teismo teisėjus. Ir aš tikrai nežinau, ar ta keturių mėnesių darbo patirtis e, turės kokios nors įtakos kandidato atrankos procedūrai. Kam galėtume užduoti atitinkamus klausimus? kartą galiu pakartoti, kad teisėjai jūs skiria valstybė narė, valstybės narės vyriausybė. Taigi, aš nežinau, jūs norite kreiptis į valstybės narės. Norėčiau kreiptis į teisėjų atrankos komiteto pirmininką. Kas, kas tai buvo dar kartą? vous, vous, vous parlez du comité. Jūs kalbate apie komitetą veikinti pagal 255 straipsnį, ar ne? Paskutinio komiteto pirmininkas, neatsimenu dabar jo pavardės, bet mes be abejo galime jums vėliau apie tai pranešti. Ar tai Jean-Marc Savė, ar jis yra to komiteto pirmininkas? Taip. Na, gerai, kad man dabar tai nurodėte. Ar kad yra, kad mes jums tai nurodėme? Na. Na, ir mes stengsime atitinkamai užmėgsti ryšį. Na, tikrai neramina, jog egzistuoja teisėjų atrankos procedūros, kurios tikrai pagristai yra nepriklausomas, turi būti nepriklausomas. Na ir neteko e, bent jau anksčiau E, konstatuoti, kad tos procedūros būtų kažkaip apeinamos, susilpninamos ir tai, kas čia dabar nutiko, tai tikrai mane neramina, rimtas atvejis gyvenime nėra atsitiktinumų, bent jau aš to išmokau kaip politikė. Na ir tarkim, jeigu buvo neteisėtai paskirtas teisėjas į darbo e, reikalų teismą e, ir tolimesnės procedūros nėra. Čia neina kalba apie ta keturių mėnesių procedūra ir atitinkamus pažeidimus. Ne, čia faktiškai padėdami pamatai tolimesniems pažeidimams. Na ir man labai nepatinka, kad teis, teismas dabar čia sako, na ir kas nieko tokio, viskas tvarkoj. Tai bent jau mes taip viską suprantam ir kaip čia mums dabar reaguoti. Madame la Présidente. Pone pirmininkė, be abejo, da, de Šis e, klausimas rūpi visiems teisingumo teisme, bet aš dar kartą turiu pasakyti, kad teisingumo teismas nevaidino jokio, vaid, nevaidino jokio vaidmens e, šių teisėjų skirime. Dar kartą noriu pasakyti, kad šis klausimas niekiek nėra susijęs su Teisingumo teismo biudžeto įvykdymo patvirtinimu. Mes galime jums pateikti visą turimą informaciją ir be abejo galime pateikti informaciją apie priimtą nutarimą, bet čia kalba eina apie sprendimą, kurį priimant e, Teisingumo teismas nedalyvavo. Tai todėl tai nėra kaip ir su mumis susiję nepaisant to, kad tai paminėta jūsų rezoliucijoje. Na, čia taikinio neturiu, nes jeigu turėčiau taikinį, jau būčiau ir strėlę paleidusi. Aš bandau tik suformuoluoti ir iškelti klausimus, nes man tikrai keista, jog bandoma kažkaip nutilėti visą šią istoriją, nežiūrint e, tų labai neraminančių, mano nuomonė, faktų. Ir beje, noriu Jums paprieštarauti dėl e, mūsų e, įgaliojimų, mūsų komiteto įgaliojimų. Mes esame atsakingi už finansinės pasiekmes ir šiuo atveju galime rodyti, jog šis atvejis turi finansinių pasiekmių, gali turėti ir manau, kad todėl verta apie tai kalbėti. Ir taip, dėl šiuo atveju atsirado e, nemenkų sąnaudų kaštų mokesčių mokėtams, nežiūrint to, kad e, tai nedavė jokios naudos. Todėl manau, kad čia tikrai dar ne, nesibaigė ši istorija. Norėčiau padėkoti teisingumo teis, teisingumo rūmų atstovui už tai, kad atvykote į mūsų posėdį ir bijau, kad mums ir toliau teks bendrauti. O dabar pereiname prie aštunto darbo tvarkės punkto. Specialioji ataskaita 10218. Ūkinėms skirtos bazinės išmokos schema pranešė yra ponia Šmit. Taip pat e, ponas Toredo iš teis audito rūmų e, mes esame numatę išsames diskusijas skirtas šiam uh, E, pranešimui pakvietėme ir kolegas iš e, e, Žemės ūkio komiteto, taigi paprašysiu auditorumų pristatyti ataskaitą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na. Thank you. Thank you. Dėkoju, tai yra tikrai garbė ir malonumas man uh, pateikti Jums teigiamą atsakymą į Jūsų klausimą ir pasakyti, kad mes esame pasiruošę pristatyti Jums šią ataskaitą, e, kurią beje trumpai buvau jau pristatęs Jums prieš kelias savaitės. Aš parodysiu Jums kelias skaidrės, taip mums visiems bendrauti bus lengviau. Ir aš norėčiau pateikti Jums galutinės mūsų ataskaitos išvadas. Uh, dėl ūkininkams skirtos bazinės išmokos schemos. Aš pateiksiu Jums mūsų išvadas ir apibendrindamas jas galiu pasakyti, kad ūkininkams skirta bazinės išmokos schema veiklos požiūrių yra įdėkta, bet jos poveikis su paprastinimui geresniam pagalbos skirstimui ir pagalbos dydžių konvergencija yra ribotas. Kalbėdamas apie teisų išmokas apskaičiavimą, galiu pasakyti, kad mokėjimo agentūros padarė įdėjo daug pastangų tam, kad būtų įdėkta tinkamai šį sistemą, kuri atsirado po to, kai 2013 metais buvo reformuota BŽUP ir valstybių narių kontrolės sistemos padėjo iš esmės sumažinti uh, E, galimą riziką. Ir iš esmės, e, kaip mes ir sakome savo metinėje ataskaitoje, da, e, svarbių esminių klaidų apskaičiavimo sistemoje nebuvo. Tačiau ne visuomet teisų išmokos vertė nebuvo tiksli arba ji buvo tik tai laikinai apskaičiuota ar apskaičiuota remiantis tik tai tam tikrais. Uh, uh, tam tikromis imtimis. Ir mes bandėme išsiaiškinti, kodėl taip buvo. Dabar kalbėdamas apie tai, kaip komisija valdė šios bazinės išmokos sistemos dėgymo procesą, mes nusprendėme, kad komisija teikė valstybėms narėms pakankamai daug paramos ir tai buvo labai naudinga, tačiau mes manome, kad vis dėlto komisija negavo visos stebėjimo informacijos iš valstybių narių. Ir taip pat manome, kad komisija galėjo daugiau reikalauti iš sertifikavimo įstaigų veikiančių valstybėse narėse. Toliau supaprastinimas. Aš norėčiau priminti Jums, kad supaprastinimas buvo vienas iš pagrindinių šios reformos tikslų. Tač, ir ta, ta, pasiūlyto sistemo yra numatyta daug įvairių opcijų ir variantų. Ir ne visuomet valstybė narių pasirinkti variantai skatino juos supaprastinti visą sistemą. Pavyzdžiui, e, tam tikr, e, tam. Uh, tikru, tikrą opciją pasinaudojo tik viena valstybė. Ir uh, dėl to mes, pažiūrėjau, pastebėjome, kad kai kur uh, regionų, re, apibriešti regionai dubliavosi bent jau už dalies. Ir todėl kai kurie ūkininkai gavo nenumatyto pelno. Toliau paramos paskirstimas ir tai, tai taip pat buvo vienas iš pagrindinių reformos tikslų. Buvo norima užtikrinti, kad parama būtų skirstoma geriau. Taigi, siekiant to tikslo, buvo sukurta nauja aktyvio ūkininko savoka, kuri iš dalies pasiteisino, tačiau ne visiškai ir gyvendinti ją nebuvo, laikytis jos nebuvo lengva. Ir po to, kai parlamentas ir taryba priėmė sprendimą. Valstybės narės ateityje galės sumažinti kriterijus, kurie yra taikomi nustatant, ar, aktyvus, ar, aktyvus, ar ūkininkas yra aktyvus ar ne, ir tai taip pat tam tikrus kriterijus susijusius su neigiamu sąrašu. Taip pat mes pastebėjome, kad norime atkreipti dėmesį, kad pagal reformą buvo praplėstos tinkamos finansuoti žemės, reikalavimus atitinkančios žemės kategorijos, kai kurios valstybės narės ėmėsi iniciatyvos ir pasinaudojo šią naują priemonę. Toliau, konvergencija ir konvergencija vėlgi buvo vienas iš šios reformų tikslų. Ir e, išmokos už hektarą iš tikrųjų pasidarė vienodesnės, tačiau mes ataskaitoje atkreipiame dėmesį į tai, kad 11 iš 18 valstybių narių net ir po 2019 metų išliks gan didelių išmokų skirtumų. Ir čia mes pateikėme jums žemėlapį, kuriame jūs matote, kokia bus situacija 2019 metais. Ir e, mes galime pasakyti, kad bazinės išmokos schema turi ribotą poveikį ūkininkų pajamų užtikrinimui, kadangi ji yra palankesnė didesniems ūkiams ir kad taip pat reikia da, tam tikrus šios sistemos aspektus pakoreguoti. Mūsų rekomendacijos. Mes manome, kad komisija turėtų e, spręsti silpnasias e, kontrolės sistemos e, vietas Ir taip pat turėtų pakoreguoti teisų išmokas vertes ir užtikrinti, kad būtų tinkam, teikiama tinkama informacija. Be to, peržiūros sistemos turi būti numatytos tam, kad galima būtų geriau skirstyti informaciją, dalyti informaciją visiems narėms. Uh, Ir taip pat reikia užtikrinti, kad valstybės narės perduotų komisijai visą ją reikalingą svarbiausią informaciją. Ir taip pat manome, kad e, reikia geriau apibrėžti komisijos ir sertifikavimo įstaigų funkcijas, įgyveninant šią e, bazinės išmokos sistemą. Taip pat mes manome, kad komisija prieš pateikdama pasiūlymą dėl uh, uh, BŽUP ateities, ji turėtų išnagrinėti visų ūkininkų grupių pajamų paramos sistemas ir taip pat apibriežti veiklos tikslus, e, kurie yra numatyti inko, e, pa, e, pajamų paramos mechanizmams ir pagalvoti, kaip galim būtų juos geriau pasiekti. Ir taip pat susijęti siūlomos priemonės su veiklos tikslais ir tam tikrais rodikliais, remintis kuriais galima būtų po to vertinti, kiek ta pajamų parama buvo veiksminga. Tai tiek, ponė, ponai ir ponios. Štai tokias išvadas mes padarėme atlikę auditą, mes parengėme savo rekomendacijas, kurios yra skirtos komisijai. Komisija pritarė kai kurioms rekomendacijoms visą jų apimtimi, kai kurioms iš dalies ir dėl kai kurių rekomendacijų komisija pasakė, kad, ne, ji, nega, kad ji negali su jumis sutikti. Dėkuoju. Dėkui už labai svarbą ataskaitą. Mūsų pranešėjų klausimą yra kolegė Šmit, ją dabar steiksiu žodį. Ačiū, noriu padėkoti už išsame ataskaitą. Labai svarbu, išleidžiant tokias didelės pinigų sumas, kontroliuoti, kad jos būtų tinkamai panaudojamos tas specialiasis ataskaitas dėl paramos žemės ūkio. E, gaudami mes jau galime iš anksto numatyti, kam tos lėšos bus panaudojamos, e, nepaisant to, kad e, įvertinti rezultatus pagal tam tikrus aiškius kriterijus yra sudėtinga, nes labai skirtinga padėtis yra valstybėse narėse. Žemės ūkio srityje dar vienas krislas mano akyje yra tas, kad nacionalinėms kontroliuojančioms institucijoms tenka labai didelė kontroliavimo našta. Reikėtų šioje srityje nedelsiant pokėčių. Kita vertus, audito rūmais savo ataskaitoje daro labai aiškias išvadas, nes BŽP tikslai buvo aiškiai suformuoti, pirmiausiai užtikrin, siekis užtikrinti žemdirbiams, ūkininkams tinkamas darbo sąlygas. Taip pat vienas iš bendrųjų BŽP tikslų yra užtikrinti ekonominę gražą, rentabilumą maisto produktų gamybos srityje ir šis tikslas taip pat nebuvo pasiektas. Taip pat sunku yra įvertinti ir išmatuoti, kaip e, BŽUP prisideda prie e, ūkininkų gerovės lygo, lygio kelimo. Bet kaip jau minėjau, ekonomiškai naudinga, e, naudingas e, maisto produktų gamybos. Mes galime pritarti auditorumų išvadoms, nepaisant to, kad administracinė našta nacionalinėms institucijoms yra pakankamai e, didelė, tačiau vis tik tai būtina užtikrinti kontrolę, e, būtina siekti, kad atitiktų ir e, būtų nuolat atnaujinamos e, žemės naudmenų plotų informacijos ir mes puikiai žinome, kad sistema žemės naudmenų plotų yra apskaičiuojama, veikia jų apskaičiavimo sistema skirtingai, tarkime, Lenkijoje ir Švedijoje. Todėl e, tos apskaičiavimo metodikos, kurias patvirtino komisija, suteikė nemažai veiksmų laisvės valstybėms narėms, tačiau neprisidėjo prie sistemos supaprastinimo, tik tai padidino administracinę naštą nacionalinėms institucijams. Aš noriu visiškai pritarti antrai ir trečiai rekomendacijai, kurios yra orientuotos į ateitį Ir aš nesitikiu, kad tos prognozijos taps realybė. Šiuo, jeigu 2020 metais BŽP bus skirta mažiau lėšų, tai būtina pritarčioms rekomendacijoms, remiant aktyvius ūkininkus, nes apsirūpinimas maisto produktais mums yra labai svarbus klausimas. Taip pat reikia aiškiai atskirti. Uh, uh, žemės savininkus ir dirbančius žemę. Ir jeigu <clears throat> žemės savininkas ir jie dirbantis asmo nėra tas pats, tai reikia mokant išmokas į tai taip pat e, atsižvelgti. E, e, tačiau vėlgi reikia mažinti administravimo naštą nacionalinėms kontrolės institucijoms. Manau, kad pribrendo laikas uh, komisijai įvertinti visų e, žemės ūkio e, įmonių savininkų pajamų situaciją, įvertinti e, žemės apdirbimo sąnaudas ir rentabilumą, įtaką pajamas iš žemės ūkio gamybos ir e, iš kitų šaltinių. Tai yra aspektai, kuriuos būtina atkreipti ypatingą dėmesį. Manau, kad tikrai neturėtume dalinti dovanų. Turime labai griežtai kontroliuoti, kur ir, e, ir kaip prasmingai yra panaudojama BŽUP parama, todėl būtina pirmiausiai įvertinti poreikį ir po to įvertinti, ar e, BŽUP parama yra prasminga ir orientuota į rezultatus, ponė Kalimbachtas. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti auditorumams už ataskaitos pristatymą, taip pat kolegai Šmit už išsakytas mintis, kurių daugumai galiu pritarti. Manau, kad yra labai svarbu pabrėžti, kad būtina įvertinti žemdirbių ir ūkininkų pajamas, nes priešingų atveju susidaro įspūdis, kad čia e, e, europinės paramos lėšos yra švaistamos į kairę ir į dešinę visiškai nežinant, ar e, pasiekiami užsibriežti tikslai, juolab, kad e, jie nėra aiškiai suformuoluoti. Mes čia kalbame apie 18 milijardų eurų, kurie paskirstami 4 milijonams žemės ūkio įmonių ir e, ūkių ir tikrai ne visos jos atitinka, ponia Šmit, e, nustatytus kriterijus, nebūtinai visos nusipelno atitinkamos paramos. Aš norėčiau konstatuoti, kad e, teisė į e, bazinių, žemdirbių bazinių pajamų užtikrinimą ir yra pirmiausiai susijusi su tomis bazinėmis tiesioginėmis išmokomis. Ir e, jos yra pirmiausia numatytos e, kaimo plėtrai, aplinkosauginėms priemonėms, žemės ūkio srityje ir kaimo vietovėse sveikatos apsaugos stiprinimo priemonėmis, todėl man yra labai e, svarbu, kad ir ateityje e, tie klausimai, kurie priskirti antrajam ramščiui, e, būtų vertinami išsameu, siekia nustatyti ar pasiekti užsibriežti tikslai, tačiau jeigu jau BŽUP finansavimas būtų sumažinamas, tai aš manau, kad tą reikėtų daryti e, tiesioginių išmokų e, srityje, bazinių išmokų srityje ir reikėtų nustatyti jų viršutinės e, ribas. Problema dažniausiai kyla ieškant kaltų kol kas susidaro įspūdis, kad komisija e, nepakankamai aiškiai suformulavo užduotis valstybėms narėms e, žemės ūkio srityje, palikdama jiems atitinkamą didelį veiksmų e, laisvę, žinoma, valstybės narės galbūt su tuo teiginiu nesutiktų, tačiau aš manau, kad pirmiausiai mes turime suvokti, kad e, pasitelkė audito rūmus, e, kitas nacionalinės institucijas, kad e, tai yra mokesčių mokėtojų lėšos, jas būtina panaudoti tikslingai ir tinkamai, žinoma, nedidinant biurokratinės naštos ir manau, kad <clears throat> čia galima pasakyti, kad turime siekti paprastesnių procedūrų, tačiau e, neteisingumo sąskaita ir būtent tokiu principu mes turime vadovautis, o tai reiškia, kad pirmiausiai reikia įvertinti visų žemės ūkio įmonių poveikį gauti šią paramą. Kolega Klinsui žodis, ačiū. Pirmininkė, kaip jau minėjo kolegės, mes čia kalbame apie apie 18 milijardų eurų per metus, tai yra didžiulio masto biudžeto eilutė ir esame suinteresuoti tuo, kad šios lėšos būtų panaudotos tam, kad e, būtų e, pasiekiami užsibriežti tikslai. Ir dėl tikslų iš tiesų galime pakankamai greit susitarti, tai yra deramas e, gyvenimo lygis, jo užtikrinimas ekonominės, e, ekonominio rentabilumo užtikrinimas žemės ūkio įmonėms. Noriu padėkoti auditų rūmams už e, pristatytą ataskaitą. E, Jie parodo, kad iš tiesų atvirų klausimų dar lieka labai daug audito rūmai. Taip pat ir kritinius aspektus formuluoja labai mandagiai, o kritikuoti tikrai yra ką. Klaudija Šmit apie tai minėjo, todėl mes parlamento pranešėjai dabar turime sustarti dėl to, ar manome, kad tie e, ger, tos pakankamai geros auditorumų išvados iš tiesų yra pakankamos ir nereikėtų jų šiek tiek papildyti. nes e, vėliausiai e, po e, dviejų metų bus patvirtinta nauja daugiametė finansinė programa. Dabar todėl yra labai svarbu nustatyti tinkamas gairius, jeigu teisingai suprantu, bendarbiavimas tarp komisijos ir valstybių narių nevyksta ypatingai sklandžiai. Mes siekime, kad būtų išlaikytas subsidierumas. rumas Todėl esame dėkingi komisijai, kuomet ji tam tikrus klausimus spręs palieka valstybėms narėms, tačiau šioje srityje konstatuojame, kad e, numatytos pasirinkimo galimybės <clears throat> leidžia valstybėms narėms elgtis skirtingai. E, todėl e, ta parama e, aktyviems ūkininkams ir neaktyviems ūkininkams paskirstoma nebūtinai sąžiningai, mes norime, kad ji būtų paskirstoma teisingiau ir nenorime leisti valstybėms narėms e, pasinaudoti tą veiksmų laisvę, kurią jos turi tam, kad gautų savo papildomos naudos. Klausimas, ar E, dirbamos žemės plotais turėtų būti pasirinkamas kaip pagrindinis kriterijus, e, o galbūt vertėtų atsižvelgti taip pat ir į kitus aspektus, apie tai reikia diskutuoti, nes e, mes norime pakeisti žemės ūkio kokybę. Aš esu liberalų, nežalių atstovas, tačiau norime, kad būtų atsisakoma masinės galvininkystės, mes norime, kad būtų gaminami ekologinių požiūrių vertingesni maisto produktai, gamybos procesai būtų veiksmingesni ir man tikrai dabar kyla abejonių, ar šiuo metu galime taip teikti. Be to, 2013 metais buvo pradėta BŽUP reforma ir sudarytas vadinamasis neigiamas sąrašas, į kurį e, įtraukiami neaktyvus ūkininkai arba asmenys, kurių pagrindinis paimų šaltinis nėra žemės ūkis. Kaip suprantu, tas neigiamas sąrašas didelės sėkmės neatnešė ir dėl jo sudarimo kyla nemažai klausimų. Todėl reikėtų e, pasvarstyti galimybę tos sąrašo atsisakyti ir nustatyti kitus kriterijus, pagal kurios būtų galima nustatyti, ar ūkininkas yra aktyvus, aktyviai veikiantis ar ne. Paskutinis klausimas, jis jau apie jau šiek tiek užsiminiau, tai yra keturios pagrindinės e, rekomendacijos, kurios buvo e, pateiktas. Galbūt mes turėtume tas rekomendacijas e, šiek tiek papildyti arba pakeisti tam, kad būtų galima, e, jeigu ne visiškai, eliminuoti skirtumus tarp atskirų valstybių narių, tai bent jau juos smarkiai sumažinti. Taigi išvada yra tokia apibendrinant. Čia kalbame apie didelės pinigų sumas, reikės tinkamai, tikslingai panaudoti ir jeigu jau ta žemės ūkio politika vadinasi bendroji, tai būtina tos skirtumus tarp valstybių narių ir atitinkamai sumažinti. Taip, aš pati taip pat įsitraukiau save į kalbėtojų sąrašą. Mane šią ataskaitą e, šokiruoja nustatyti faktai, Tai mano manimu, dėl, nu, turint galvo nustatytus faktus, auditorumo rekomendacijų tikrai nepakanka. Mane nuvylė šios rekomendacijos, jos, lyginant su pranešimo ataskaitos turiniu, yra labai silpnos, todėl paprašysiu paaiškinti, kodėl tos rekomendacijos tokios silpnos. Skaitant e, ataskaitą, galima teikti, kad, na, jeigu nesi visiškai aklas, užmerkęs akių, tai panašių dalykų galima e, buvo tikėtis. Ataskaitoje konstatuojami svarbus dalykai, už tai dėkoju, tačiau išvados, ką dabar daryti, tai tikrai netitinka to, ko būčiau tikėjusi. Na, Taip, e, ką čia konstatuojama, kad keltas ūkininkų e, labiau įsigilino į reglamentą nei kiti. E, man antra lentelė patiko ir ten patik, pateikti pavyzdžiai, nes gyvenimas yra konkretus. Na ir pavyzdžiui, jeigu matau, kad, kad 0,1 e, hektarą gauni, gauni 9 tūkstančiais daugiau eurų negu kitas, kas yra 0,0 hektaro, tai 1000 kvadratinių, 10 tūkstančių e, kvadratmetrų, tai yra 100 ant 100 e, metrų, vienas hektaras. Ir jeigu turi 0,01 e, hektaro, tai čia turi 1 kvadratinį metrą. Ir tai yra 100 metrų ilgio metro pločio e, plotas ir už tai gaunu daug daugiau pinigų. Tai visiškai e, nepriimtina. Čia aš įsivaizduoju, kad žmonės tada griebės už galvos ir sako, Europą įsivaizdavau kitaip. Taigi norėčiau sužinoti iš komisijos Kokias išvadas iš to darote? Iš to fakto, kad pakeitus sistemą nebuvo ne vien tik tais neatsižvelgta į tam tikrus dalykus, bet netgi sąmoningai buvo su jais taikstomasi. Tai yra, kad uh, iš to kai kas labai sąmoningai gali pasipelnyti. Taigi prašau paaiškinti, kaip į tai reaguosite. Taip pat norėčiau sužinoti, kokias kitas išvadas padarysite, išskyrus tą faktą, kad E, čia dabar norime tiesiog nieko su tuo bendro nebeturėti. Na ir čia faktiškai pasakyta, kad su šiuo modeliu, bet kas el, visi elgesi kaip kas nori, tiesiog stengiasi maksimaliai pasipelnyti. Taigi aš manau, kad e, negalima dabar bandyti prakišti šio modelio kaip būsimos BŽP. Nes Viso to pasakoje bus dar mažiau tikslių programų ir valstybės narės bus dar mažiau suinteresuotos veiksmingai gyvendyti programas. Taigi ataskaita gera, rekomendacijos itin silpnos. Aš taip pat pamaščiau, ką galima būtų padaryti. Na, taip, faktiškai į nevelti tenka pulti, nes visiškai neaišku, kaip E, pašalinti tuos trūkumus, nebent siūlant dar griežtesnius reikalavimus, taisyklės, kas reikš didesnę biurokratiją, o tai tikrai nepadės. Suteiksiu žodį komisijoje, po to dar sėkiu ponui Figereido ir dabar sveikinusiu su ponu Basko, Agrar e, Žemės ūkio generalinio direktorato e, vadovybės atstovė ir prašau žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau įsakyti kelias bendrojo pobūdžio pastabas apie šią ataskaitą, o po to pabandysiu sureaguoti į labai konkrečius jūsų pateiktus klausimus, kurie kilo jums po to, kai auditorumo atstovas ir jūs pristatė savo pranešimą ir po to, kai pasisakė pranešėjai. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad mes galime šį dokumentą aptarti. Uh, E, nes čia kalba eina apie bazinės išmokos, e, bazinė, bazinės išmokos schemą. Ir aš pirmiausia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelis teigiamus šios ataskaitos e, aspektus. Aš turiu pasakyti, kad mes, mūsų tikrai tenkina išvados dėl komisijos veiklos, dėgiant šią pačią svarbiausią Europos ūkininkų uh, pajamos, e, pajamų e, paramos mechan, e, schemą. Kalba eina apie 18 mili, milijonų eurų ir 4 milijonus ūkininkų. Pasakė, čia pasakyti, kad mes teigiame ūkininkams valstybės vis reikalingą paramą ir taip pat yra pasakyta iš esmės, kad e, bazinė išmokos sistema veikia gerai ir kad komisija suvaidino svarbu vaidmenį šią schemą rengiant ir ją diegiant. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, audito teismas, pasa, e, auditorumai pasakė, kad ši sistema gerai įdėkta valstybės narėse, jį parama remia keturiems milijonams ūkininkų ir Akivaizdu, kad šią sistemą įdėkti da, turėjo nemažai padirbėti ir nacionalinės e, institucijos. Ir ataskaitoje taip pat parašyta, kad me, mums pavyko sumažinti neteisingų apskaičiavimų rizi, uh, uh, riziką. Ir uh, taip pat norėčiau pabrėžti, kad visos rekomendacijos, aš kalba eina apie rekomendacijas, visos rekomendacijos, kai jos yra susijusios su komisijos veikla, buvo. Uh, priimtos iš mūsų pusės, bet kaip jau buvo pasakyta, mūsų praeitame susitikime mes negalime užbėgti įveikiams už akių ir dar negalime pasakyti tiksliai, kaip kai kurios to, iš tų rekomendacijų bus įgyvendintos. Pavyzdžiui, de, a, Bet galiu Jums pasakyti, kad bandymas geriau, tolygiau skirstyti paramą bus vienas iš tų dalykų, kuriuo mes remsimės e, derindami e, teisė, kuris pasiūlymą dėl BŽUP po 2020 metų. Toliau, nepakankamas supaprastinimas, nepakankama konvergencija. E, tai yra dalykai, apie kuriuos komisija jau savo komunikate dėl maisto ir žemės ūkio ateities minėjo. Ir taip pat norėčiau Jums paminėti, pasakyti, kad e, komisijos komunikate dėl busimosios daugiametės finansinės programos yra pasakyta, kad tiesioginės išmokos, kurios ir toliau bus mokamos, bus toliau paprastinamos. Ir mes stengsimės užtikrinti, kad e, tos išmokos būtų skirstomos tolygiau ir ūkininkams ir valstybėms narėjams. Ir mes taip pat e, siūlysime įvesti pri, e, privalomą virštinę ribą arba da, regresyvinius mokymus, mokėjimus. Ir e, mes taip pat tikimės, kad šios naujos pasiūlytos priemonės padės mums padėti mažiems uh, smulkiems ūkininkams ir valstybėms narėms, nes mes norėtume užtikrinti, kad e, ūkininkams mokamos išmokos visose valstybėse narėse būtų vienodesnės ir kad jos geriau atitiktų ES vidurkį. Taip pat komisijos komunikate dėl maisto ir žemės ūkio ateities mes kalbame apie e, taip, kaip mes bandysime užtikrinti, kad geriau būtų siekiami veiklos tikslai. Mūsų naujas e, siūlomas metodas užtikrins paprastesnį mechanizmą ir mes vesime du svarbius ele, e, elementus. Pirmiausia, mes sieksime didesnio subsidiarumo, siekdami užtikrinti, kad priemonės geriau atitiktų e, regionų ir valstybinarių ypatumus. Ir antras svarbus dalykas, mes sieksime e, užtikrinti, kad būtų e, taikomos tokios priemonės, kurias padėtų pasiekti konkrečius rezultatus. Mes pritarėme šios ataskaitos išvadoms ir kritikai dėl supaprastinimo ir nepakankamos konvergencijos. Ir norėčiau kreipti sudėmėsi į tai, kad akivaizdu, kad labai padidėjo administracinė našta po paskutinės reformos, bet aš norėčiau atkreipti sudėmėsi į tai, kad pirminėme komisijos pasiūlyme buvo numatyta kur kas mažiau šios schemos valdymo variantų Ir e, mes patikime tą pasiūlymą, todėl kad mes galvojame, kad e, taip sistema bus paprastesnė. Tačiau, kai mūsų pasiūlymas buvo nagrinėjamas e, teisė, kurios institucijose buvo nuspręsta, kad reikia numatyti daugiau tų, tos sistemos dėgymo formų tam, kad būtų užtikrintas didesnis lankstumas. Ir būtent dėl to, aš noriu pasakyti, padidėjo valdymo šios tos schemos įgyvendinimo taisyklių ir todėl ši sistema šiandien yra tokia sudėtinga. Ir vienas iš tokių probleminių dalykų, e, vienas iš probleminių dalykų yra e, aktyvaus ūkininko apibrėžimas, kuris taip pat atsirado, kai dokumentas buvo nagrinėjimas teisėkuros institucijose. Ir da, Ir dėl visų šių veiksnių ir padidėjo administracinė našta ir taikomų taisyklių skaičius. Dėl paramos paskirstimo. Čia aš norėčiau pasakyti, kad valstybės narės turi paramą skirti pirmiausia aktyviems ūkininkams, tai yra tiems ūkininkams, kurių pagrindinė veikla, iš kurios jie gauna pajamas, yra žem, ūkininkavimas, ir valstybės narės galėjo numatyti skirtingus, e, skirtingus išmokų, e, skirtingas išmokų kategorijas. Ir taip pat galėjo naudoti kitas e, schemas. Nes nepamirškime, kad bazinės išmokos schema uh, schemai tenka tik tai e, maždaug 50-60 procentų visų ūkininkams, e, visos ūkininkams, valstybės narėms skiriamos ūkininkams skirtos paramos. Yra ir kitų schemų, kurios e, gali padėti uh, užtikrinti geresnę uh, paramą ūkininkams. Taigi valstybės narės galėtų dar nemažai ką padaryti tam, kad parama būtų skirstoma geriau ūkininkams. Ir dar vieną dalyką noriu pasakyti. Žemės ūkio ypatumas yra tas, kad, tai, kad žemės ūkio sektorius yra labai fragmentuotas. 4 milijonai e, ūkininkų e, gauna bazinės išmok, e, išmokas ir 7 milijonai gauna tiesioginės išmokas. Ir todėl mums reikia surasti deramą pusiausvirą kartu užtikrint, kad parama būtų skirstoma geriau ir kad e, e, nebūtų e, dar labiau didinama administracinė našta. Ir aš manau, kad jei mes norime užtikrinti visų ūkininkų pajamų paramą ir turėtume atsižvelgti jų ypatumus, turėtume dar nemažai padirbėti. Žinome, kad kokie buvo mūsų tikslai, ketinimai buvo geri ir turime iš tikrųjų kažką padaryti, kad parama būtų skirstoma geriau ir kad būtų mažinama administracinė našta ir e, viešojo administravimo įstaigų darbo našta gyvendant šią schemą. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad komisijos pirminės sprendimas buvo skirtas tam, kad būtų e, numatyt, kad būtų taikoma iki 2020 e, metų teisės į išmoką vienieto e, kainą. Tačiau vėlgi teisė, kurios e, institucijos nusprendė kitaip ir šiandien yra, egzistuoja a, trys konvergencijos variantai. A, a, vienas iš jų yra, yra skirtas. A, trumpalaikiai perspektyvai, vienas ilgalaikiai ir trečias yra toks tarpinis variantas, kuriame iki 2019 metų teisės išmokas turi būti suderintos tam tikrų lygių. Dar porą žodžių apie auditą, nes da, su auditu šie ataskaita yra susijusi. Ir čia aš pirmiausia norėčiau pradėti nuo to, kad audito rūmai uh, mini, kad kai kur ne visur teisės išmok. Teisės išmokas buvo apskaičiuotos gerai. Beje, mes padarėme tokią pat išvadą, atlikę savo analizę ir jau pradėjome spręsti šią problemą. Mes teikiame rekomendacijas valstybėms narėms, keliame šį klausimą ir esame dėtingi auditorumams už tai, kad jie taip pat atkreipė į tai dėmesį. Audito rūmai taip pat nusprendė, kad sertifikavimo įstaigos turi vaidinti svarbų vaidmenį, tikrinant teisės į išmokas ir vėlgi komisija tai išvadai pritarė. Mes matome, kad sertifikavimo įstaigos turėtų veikti taip pat greičiau ir apie tai mes kalbame ir savo rekomendacijose, taigi čia mes pritarėme audito rūmams ir jų pateiktai rekomendacija dėl audito. Tai tokios būtų mano bendros pastabos apie šią ataskaitą ir dabar aš norėčiau sureaguoti konkrečius klausimus. Pirmiausia, būtinybė geriau stebėti ūkininkų pajamas. Ir čia aš noriu pas, Jums pasakyti, kad jei egzistuoja kokia nors viena e, žemės ūkio sritis, koks nors vienas žemės ūkio sektoriaus aspektas, kurį mes įtin atidžiai stebime, tai yra ūkininkų pajamos. Mes labai stebime, kokia yra tų pajamų dinamika. Ir mes turime duomenų apskaitos tikslą, bet to naudojamės Eurostato duomenimis ir galiu pasakyti, kad e, bendrai mes e, turime gan gerą paveikslą to, kokias pajamas gauna ūkininkai iš savo e, ūkininkavimo, bet ir iš kitos veiklos. Pavyzdžiui, iš agri, agroturizmo ir iš kitos su ūkiais susijusios veiklos, bet kuri nėra ūkininkavimas. Taigi mes naudojamės visą šią informaciją tam, kad pirmiausia pagrystume, kodėl pajamų, parama pajamoms yra reikalinga. Ir mes žinome, kad ūkininkų pajamų paramos vertė yra labai didelė ir išliks tokia didelė. Ir mes uh, naudojame taip pat e, visą turimą informaciją tam, kad skirstytume tą paramą kuo geriau. Nors akivaizdu, kad mes negalime kiekvieno da, e, ūkininko situacijos nagrinėti atskirai, nes tiesiog tų, tų paramos gavėjų yra per daug. E, toliau pagal bazinę išmokos schemą išmokos mokomas už plotą. Ir aš noriu pasakyti, kad labai svarbu mums e, išsaugoti šią priemonę, kad ji būtų susijęta su plotu. To, pirmiausia, todėl, kad e, kad turimos ir naudojamos žemės e, plotos, plotos yra geriausias, geriausios informacijos E, informacijos šaltikliais, galime naudotis AJAX, galime kitais dalykais naudotis, bet vienai per kitaip e, žemės e, plotas yra svarbiausias gamybos veiksnys. Ir tai taip pat yra tas gamybos veiksnys, kuris mūsų galva geriausiai atspindi tai, kad ūkininkai yra atsakingi ne vien už maisto gamybą, bet ir už gamtos apsaugą. Uh, Ir todėl mes manome, kad pajamų paramos schema turi būti ir toliau susijęta su plotais. Ir yra glaudus ryšys be abejo tarp to, kiek e, išmokama ta ūkiui ir kokio dydžio yra tas ūkis. Ir Būtent todėl mes e, įdėgėme mechanizmą, kuris bus taikomas ir ateityje, kuris turėtų šiek tiek sumažinti tą e, ūkio dydžio e, neproporcingą poveikį gaunamai paramai, tam, kad galima būtų užtikrinti kuo teisingesnį paramos paskirstimą visoje Europos Sąjungoje. Toliau aktyvusis ūkininkas. Ši savoka buvo įvesta, sukurta 2012-2013 metais. Ja šiek tiek, ja pasiūlė Europos parlamentas ir taryba. Taip pat buvo pasiūlytas vadinamasis neigiamas sąrašas. Maždaug pusė valstybių narių nusprendė nebesinaudoti, bent jau laikinai šiuo neigiamu sąrašu. nuo 2018 metų. Taip yra dėl to, kad dėl to sąrašo susidarė per nelik didelį administracinę naštą, bet ir dar dėl to, kad di, uh, beveik visose valstybėse narėse siekiama užtikrinti, kad uh, mūsų pajamų parama būtų skirta tikrai ūkininkaujantiems ūkininkams. Tai yra tiems, uh, kas e, gauna e, didžiąją dalį savo pajamų iš ūkininkavimo. Tai yra labai svarbu. Toliau, ponia pirmininkė. Tai, kad e, kartais apie tai, kaip yra išmokama parama uh, už nedidelius plotus. Yra nustatyti minimalūs reikalavimai, būtiniausi reikalavimai plot, plotams, nors jie šiek tiek skiriasi valstybėse narėse. Ir minimalus plo, ūkio dydis yra 0,1 hektaro. Ir Šis minimalus dydis nustatomas yra valstybėse narėse. Ir uh, turi būti nustatytas visų plo, uh, e, reikalavimus atitinkančių plotų minimalus dydis. Ir galiu Jums pasakyti, kad be abejo kiek, uh, kiekvienas uh, ūkininkas uh, nori be abejo gauti, da, da, um, užtikrinti, kad galėtų gauti didesnę paramą, bet valstybėms narės taikys vidinės konvergencijos taisyklę. Be to, gali, jam gali būti taip pat uh, taikomas ir degresyvinis e, e, e, reikalavimas, kuris taikomas nuo 2015 metų ir kuris daro 5 procentus. Taigi taip, tokių atvejų, kuriuos jūs minėjote, gali pasitakyti. Mes bandome tą problemą spręsti ir aš norėčiau tiesiog jūs perspėti, kad kuriant politiką labai sunku yra a, iš tikrųjų atsižvelgti į uh, tuos atvejus, kurie uh, pasitaiko labai retai, nes ta schema yra, kaip minėjau, kuriama labai dideliam ūkininkų skaičiui paremti. Dėkoju, dar norėčiau sugrįžti prie išimčių. Pavyzdžiui, auditas e, darumui nurodė, kad apie pusę išimčių nepritaikomos, taigi jeigu kyla bejonių, galima kažkaip uh, E, pritaikyti tas išimtis. Taigi tai, ką sakėte, galbūt pasitvirtina popieriui, tačiau ne praktikoje. Bet to dar norėčiau sužinoti, kas pasikeis dėl išmokų e, įmonėms, kas pasikeis e, dėl ataskaitos ir kas pasikeis jau dabar, ar kas pasikeis per kitus per kitais metais, kai bus jau vykdomas naujas biudžetas, ar galbūt iš viso niekas nesikeis, nes e, taisyklės nebus keičiamas. Taigi dar sėki paklausiu, e, kas e, pasikeis po šios ataskaitos taikant bazinės išmokos schemą. Much, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, kaip suprantate, man bus sudėtinga pateikti detalios informacijos apie tai, kas pasikeis, nes komisija e, e, dar rengiami ir tvirtinami specifiniai pasiūlymai dėl bazinės išmokos schemos. Na ir aišku, čia galioja tiesiekros procedūros reikalavimai. Na, o komunikate skirtame e, BŽP po 20 metų e, jau pažymėta, kaip minėjau ir įžangoje, kad bus taikomas naujas išmokų taikymo modelis. Mums labai svarbu, kai kalbam apie tai, kad nėra tikslingos išmokos, kad trūksta supaprasimo, trūksta veiksmingumo. Nekalbėsiu apie efektyvumą ir jos stygių. Tai, ką taikome dabar, jau yra efektyvų pusė paramos pajamoms. Tai yra pusės para, pusė paramos įmonė, ūkininkams mokama kaip parama pajamoms, taigi efektyvumo netrūksta. Tačiau, kalbant apie kitus minėtus elementus, tai į visą tai atsižvelgsime teikdami siūlymus dėl naujos valdymo sistemos ir vieša parama bus teikiama sutinkamai su specifiniais Europinių lygių nustatytais tikslais, kurie bus įgyvendinami nacionaliniu regioniniu lygiu, sutinkamai su E, nacionalinių ir regionių lygių nustatytų poreikių. Taip pat visa tai bus atliekama sutinkamai su taisyklėmis, kurias parengs valstybės narės sutinkamai su europiniais orientyrais. Taigi, bus ateityje parama pajamoms bus tikslingesnė, labiau atitinkanti konkretaus ūkininko poreikius, taip labiau orientuosime į MVI poreikius, na ir kita vertus bus galbūt atsisakyti tokios bendros e, paramos didiems įmonėms, kurioms galbūt, pakartosiu, galbūt reikia mažiau europinės paramos. Štaigi tokie pokyčiai numatyti ateityje tam, kad e, užtikrintume tikslingesnį ir veiksmingesnį paramos skirimą. Be to, mūsų manimu, tai leis supaprastinti sistemą, nes valstybės narės patvirtins savo nuosavas paramos paimom sistemams. Mes kalbame apie neigiamą sąrašą, bet galios ir teigiamas sąrašas ir ateityje, jeigu ir toliau laikysimės e, tikslo aktyviai parengti aktyvius ūkininkus, tuomet valstybės narės sutinkamai su savo žemės ūkio sektoriaus poreikiais, ypatumais patvirtins nuosavas sistemas. Tai reiškia, turėsime veiksmingesnę, tikslingesnę paramos sistemą, kuri be kita ko bus ir paprastesnė. Na, o beje, vienas iš pagrindinių komitete vardintų tikslų tai yra įdėkti sažiningesnę paramos ūkininkams sistemą, kuri užtikrintų, užtikrintų uh, um, e, sažingesnį paramos paskirstimą tarp valstybių narių, regionų ir beje paminėta komunikate, kad ir toliau bus skirima parama pajamoms pagal bazinės išmokos schemą, tačiau ji bus sažingesnė ir norint užtikrinti sažingesnį paramos paskirstimą, veikiausiai bus arba įdėkta e, viršnių ribų nustatymo sistema, kaip kad dabar numatyta, arba gal bus numatyta lapsiškai mažinamų mm, išmokų sistema tam, kad tikslingai parama būtų nutreik, nukreiptama į tuos ūkius ir ūkininkams, kuriems reikia labiausiai pagalbos. Daugiausiai tai bus MVI, o ne didieji ūkiai, nes manau, kad jiems mažiau reikės pajamų, paramos pajamoms. Taigi, po kelių savaičių veikiausiai jau komisija patvirtins būsimą pasiūlymą. Taigi, tikimės, kad to pasi, e, pasakoje mm, sistema bus veiksmingesnė ir jau po kelių savaičių gausite pasiūlymus dėl BŽP po 20 metų. Taip, dėkoju, mes tikrai lauksime tų pasiūlymų, džiaugiamės jaus, jais iš anksto, o dabar konstatuoju, kad dabartinė teisinė padėtis nesikeis, viskas išliks taip, kaip yra dabar, galbūt ateityje viskas keisis, galbūt netgi sistema bus geresnė. E, Suteiksiu žodį poniai Kadenbach, o po to ponui Figeredo. Mano klausimas yra štai koks. Jūsų pasisakime, jūs minėjote E, naują modelį ir pasak jūsų, jo dėka visos tos problemos, kurias nuolat e, linksniuojame diskusijų metu, išnyks. Taigi, tarkim, jeigu komisija pateiks pasiūlymą, kurio pasakoje valstybės narės turės daug daugiau veiksmų laisvės, tai reikš, kad uh, reikės sudaryti sąlygas tam, kad galėtume objektyviai įvertinti, ar tos naujos galimybės leis iš tikrųjų pasieks tikslų. Ir man kila klausimas, ar to pasiekoje nepasieksime priešingo rezultato, nei kad nuolat prašo auditorumai, kad būtų uh, nustatyti parametrai, uh, rodikliai, kurie leistų uh, palyginti skirtingas sistemas. Na ir nemanau, kad per likusi laiką bus įmanoma per gan trumpą laiką tarpusavėje lyginti 27-28 skirtingus modelius, kartu nustatant tuos pagėdamus parametrus. Šitoks mano konstatavimas. O antra, noriu pasidomėti, kokiu mastu įtraukite auditorumų ekspertus e, rengiančiai naują modelį, nes manau, kad auditorumas yra kaip tik ta institucija, kuri turi tinkamiausius ekspertus, kurie galėtų įvertinti e, šį pasiūlymą būtent per šią prizmę. Ar būtų daugiau pastabų klausė pirmininkė? Taip, dėkuoju. Norėčiau pakomentuoti vieną aspektą, kurį paminėjo ponia Kadenbach ateityje, jeigu tikrai komisijos pasiūlymai orientuosis į tai, kas nurodyta komunikate, tai valstybės narės turės daug daugiau veiksmų laisvės, kuriant ir įgyvendinant e, būsimas bazinės išmokos schemas ar paramos paimoms schemas. Tačiau norėčiau pak pakartoti, kad čia nebus visiškas veiksmų laisvės valstybėms narėms, viskam galios e, europinis pagrindas, bus bendras pamatas ir manau, kad e, valstybės narės pačios galės nuspręsti, kaip atrodys konkrečios priemonės skirtos schemų įgyvendinimui, tam, kad galima būtų labiau atsižvelgti į sektoriaus ypatumus konkrečioje valstybė narėje ar e, regione. Ir manau, kad turime prisiminti pamokas išmoktas po žalinimo. Tarkim, jeigu turime sistemą europinių lygių, ji galbūt tinkama e, pusė valstybė narių, kitai pusė netinkama. Taigi mes norime nustatyti minimalų reikalamų lygį ES lygių, o valstybės narės turi turėti galimybę toliau jau e, plėtoti, kurti tokias priemonės, kurios atitiktų poreikius vietos lygių. Taip. Tai nereiškia, Taip, jūs sakėte, kas bus, jeigu bus ateitie 27-28 skirti pa, ja, paramos paimoms modeliai, bet tuos skirtingus modelius turime jau dabar. Na ir manau, kad iš tikrųjų turėsime pakankamai lankstumo, kuris leiks veiksmingiau, efektyviau teikti paramą paimoms negu kad dabar. Bet to bus parengta visai lė rodiklių, kurie leis užtikrinti, kad gautume to, ko prašo auditorumai. Tai yra, kad mm, bus tikslingiau taikomas priemonės, orientuojantis į nustatytus politinius tikslus ir tai leis atlikti geresnį įgyvendinimo priežiūrą, tai atlieka valstybės narės, mes įvertiname tą priežiūrą, o taip pat galėsime įvertinti tokios viešos paramos ir įvairių politinių priemonių poveikį. Tarkim, galėsime įvertinti ūkininkų pajamų padėtį konkrečiu laikotarpiu, tarp nuo 21 metų iki kažkokių kitų metų ir mes tokiu būdu galėsime įvertinti konkrečiai situaciją. Taigi, trumpai drutai, jūs visiškai teisus. Ponas Figueredo, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir komiteto nariams už visus iškeltus klausimus. Taip pat dėkoju už jūsų pastabas dėl mūsų audito ataskaitas. Tai tarsi keletą bendro pobūdžio žodžių. Na, Žinau, kad auditorumai visuomet turi elgtis mandagiai. Pasisakant, bet audito rūmai taip pat privalo pasisakyti labai aiškiai. Taigi bandysiu tai padaryti. Manau, kad mūsų ataskaita labai aiški, aiškios pagrindinės žinutės. Tačiau, kita vertus, nepamirškime to konteksto, kurio, kuriame pasisakome. Pasisakome dabar, šiuo metu ir šiuo metu e, prasideda plataus masto diskusijos dėl būsimo finansavimo laikotarpio, daugiametės e, finansinės programos. Taigi nepamirškime šio konkretaus konteksto. Ir kai rengiame rekomendacijas, e, turime aiškiai suvokti, kokiame kontekste jos rengiamos. Na, o dėl visų jūsų iškaltų klausimų, tai bendrai tariant, galiu pasakyti, kad mūsų ataskaitoje verdyti du pagrindiniai dalykai. Pirmiausia, e, formaliai sistema veikia, viskas tvarko formaliai. Tačiau e, iš esmės 2013 metų reformos tikslas negyvendintas. Negyv... Neužtikrintas supaprastinimas, tikslesnis paramos skirimas ir konvergencija. Formaliai viskas kaip ir tvarkoj, tačiau iš esmės tų tikslų nepasiekta. Taigi mūsų pagrindinė žinia teisėkuros institucijos ir štai kokia pripažinkit šį faktą ir atsižvelkite jį. Dar atkreipsiu dėmesį keletą problemų. Pirmiausia, administracinės naštos problema. Taip, akivaizdu, kad vienas iš 13 metų reformos tikslų buvo supaprastinimas. Mes manime, kad komisija sutinkas mumis dėl to, jog dėl to fakto, kad reforma buvo gan sudėtinga, to pasakoje valstybės narės turės veiksmų laisvės e, primant sprendimus. Tačiau valstybių narių priimti sprendimai nustatytos taisyklės buvo sudėtingesnės negu tos bendrosios taisyklės, kurios galiojo sąjungos lygių. Taigi noriu iškelti svarbų klausimą. Ar blogai suteikti įgaliojimus valstybėms narėms nu, priimti konkrečius sprendimus? Aš nemanau, kad tai yra iš esmės blogas sprendimas, jeigu egzistuoja tam tikros prielaidos, jeigu egzistuoja tam tikros bendros taisyklės ir bendras pagrindas, kuris saistų valstybės narės. O jeigu to bendro pagrindo bendros tvarkos nėra ir valstybės narės savo laisvę, savo nuožiūrą e, gali elgtis kaip nori, tai to pasakoju, galtiniai sprendimai yra sudėtingesni, supaprasimo nėra. Ir ponas Basko iš komisijos, man atrodo, e, man čia pritars. Antras dalykas - tai yra skirtumai tarp valstybių narių ir tie milžiniai skirtumai yra didžiuliai. Mūsų ataskaitoje yra tai rodantis duomenis. Kyla klausimas, kodėl egzistuoja toks didelis atotrukis tarp valstybėm e, narėms skiriamų sumų. Ir atsakymai yra trys pirmiausia, teisėkuros keliu galima tai pakeisti. Taip, egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių, e, žemės ūkio sektoriaus, bendru aplinkybių ir tai faktai, jų lengvai nepakeisi, su jais reikia susitaikyti. Bet yra dar dvi kitos sritis, kur, dėl kurių teisėkros institucijams vertėtų pamastyti Pirmiausia, tai yra istoriniai elementai. Mano manimu, mums dar tenka nešti istorinę naštą. Tebe egzistuoja e, elementai, kurie buvo sukurti šimmečio pradžioje. Ir to pasakoje e, labai skiriasi ūkininkams išmokomos sumos. Taigi, teisėkros institucijos turi pagalvoti dėl tų istorinių elementų, pagalvoti, kaip spręsti su tuo susijusius problemas. O kitas dalykas tai yra veiksmų laisvė valstybėms narėms pasirinkti skirtingus sprendimus, kaip jau anksčiau esu minėjęs, kad gal ir nėra blogai suteikti tokią galimybę valstybėms narėms su sąlyga, kad egzistuos bendra europinė tvarka. Tiek dėl skirtumų tarp valstybių narių. Dar yra trečias dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, yra štai koks. Nėra ir toliau nėra referencinių dydžių. Kai kalba eina apie paramą ūkininkų pajamoms. Nėra kažkokiu e, konkrečių orientyrų, kurie leistų e, specifiškai nustatyti paramą ūkininkams, kokie būtų tinkama. Trūksta informacijos. Be to, kada trūk, kadangi trūksta tų orientyrų, dabartinėje BŽP nėra aiškių sąsių tarp politikos tikslų ir politinių priemonių, kurios yra skirtos politinių tikslų gyvendinimui, o taip pat ir e, kiekybinių priemonių. Taigi, negalime teikti, kad konkreti politinė priemonė buvo veiksminga ar ne. Nes nėra kažkokių objektyvių tikslų, orientyrų ir politika ir priemonės nėra susijęti. Na ir pabaigai. E, klausimai liečiantis tikslingą paramos skirimą ir neįgimą sąrašą. Na, ir kaip jau minėjo ponas Basko iš komisijos, ne vien tik parlamentai šovė galvą neigiamų sąrašų mintis. Aš asmeniškai manau, kad tai yra gera mintis. Kadangi per neigiamą sąrašą galima būtų spręsti anksčiau nustatytą problemą. Tai yra, kad dažnai pana, finansinė parama teikiama asmenims, kurie nėra ūkininkai. Tai nėra gera mintis. Tačiau vėliau teko konstatuoti, jog e, dėl šios sprendimo išauktų administracinė našta, išauktų kompleksiškumas ir čia turiu labai aiškiai pasakyti štai ką. O kokįgi sprendimą pasiūlė parlamentas? Deja, deja, turiu konstatuoti, tačiau, e, kadangi esu labai lojalus e, parlamento atveju, atžvilgiu, labai aiškiai pasakysiu, kad jūs pasiūlėte patį paprasčiausią sprendimą. Darykit kaip norit. parlamentas savęs nepaklausi, e, ar to pasakoje neišauks administracinė našta, kompleksiškumas, kokiu gali būti geresnių sprendimų. Jūs pasirinkote patį paprasčiausią sprendimą. Darykit kaip norit, nebus jokių bendrų e, taisyklių, tvarkos, reikalavimų. Na ir dabar. Kai komisija teigia, kad ateityje reikės bendros europinės tvarkos žemės ūkio srityje, tai mane džiugina. Tai labai svarbu. Na, o tuomet jau pažiūrėsime, kokiu sprendimu komisija pasiūlys. Nuo pabaigai dar atkreipsiu dėmesį štai ką. Nepamirškime, kad BŽP srityje turime bazinės išmokos schemas, Taip pat e, turime visus būkštams susijusius su ūkininku pajamomis, tačiau yra ir kitokių svarbių dalykų, kaip pavyzdžiui visuomenės veikata, e, aplinkosauga, gyvūnų gerovė. Taigi, bažupa kontekste reikia atsižvelgti daugybę kitų aspektų. Ir beje, auditorumai yra parengę daugybę ataskaitų skirtų visom šioms rytims. Prašau atsižvelgti ir į tas kitas ataskaitas tam, kad susidarytumėte bendrą vaizdą susijusi su įvairiomis problemomis žemės ūkio srityje ir atitinkama administracinė našta. Na ir dar pabaigai. E, e, Pone pirmininkė, puikiai su supratau, kad jūs kritiškai vertinate mūsų rekomendacijas, suprantu kodėl. Bet jeigu jūs atidžiau pažvelgtumėte tai, ką siūlomėte, pastebėsite, jog e, mes parengėme rekomendacijas atsižvelgdami į dabartinį kontekstą. Tai yra, kad teikiami pasiūlymai dėl naujos politikos ir mūsų rekomendacijos skirtos trims pagrindiniams sritėms, kurios mūsų manimų yra svarbios. Ateityje nebejoju, kad bus vairiausių sprendimų skirtų e, supaprasimo, problemų sprendimui, tikslingam paramos e, skirimui. Tačiau kokie yra svarbiausi klausimai? Pirmiausia, paskaičiavimas ir jo tikslumas. Nes jeigu ir toliau teiksime finansinę parmę ūkininkams, tam, kad galėtume patys atlikti tik, tikslingus paskaičiavimus, mums išorės auditai tai yra labai svarbu. Tai yra pirmoji rekomendacija. Antroji rekomendacija skirta kitai problemai spręsti. Komisijai ir parlamentui svarbu gauti tinkamą informaciją, tikslę informaciją. Mūsų manimu komisija negauna uh, tikslios savalaikės informacijos apie daugybę dalykų. Todėl mūsų antra rekomendacija ir skirta šiai problemai spręsti. Na ir ateitie, kai komisija netgi turės daugiau galiojimų prašyti e, informacijos iš valstybių narių, manome, kad e, galėsime E, užtikrinti tinkamesnę politikos įgyvenimo kontrolę. Tam reikalinga informacija ir tai rekomenduojame. O trečioji rekomendacija susijusi su pagrindinė nustatyta problema. Tai yra tai, kad trūksta e, kažkokių orientyrų, tokios orientacinių rodiklių susijusių su paramą ūkininkų pajamoms. Manome, kad trūksta informacijos šioje srityje, trūksta orientyrų, trūksta rodiklių, kas leistų tikslingai skirti e, paramą ūkininkų pajamoms ir kas leistų užtikrinti tinkamą konvergenciją. Pone pirmininkė, e, Nebejoju, kad e, atsakiau į svarbiausius jūsų komiteto narių klausimus, bet aišku, jeigu turite daugiau klausimų, mielai juos atsakysiu. Dėkoju. Žodis pranešėjai, prašau. Ilgas monologas nebūtinai reiškia, kad jo turinys uh, E, atitinka reikalo esmę. Svaidytis kaltinimais tikrai nėra mūsų tikslas. Pasakiau, kad pritariu kai kurioms e, auditorumų rekomendacijoms, tačiau tikrai negalima priekaištauti parlamentui dėl to, dėl ko mes e, stengiamės, svarstydami kiekvieną ataskaitą, norėdami gauti papildomos informacijos, paaiškinimų, mes ataskaitas uh, tikrai e, įdėmiai skaitome ir bandyti tvirtinti, kad nesame išsamei susipažinę su ataskaitų turiniu, tikrai yra visiškai nepriimtinas dalykas ir aš e, taip pat nepritariu pasiūlymui suteikti komisijai daugiau teisų, susidarumo principas vis dar galioja ir ES lygmenių reikia nubrėžti pagrindinės gairės ir kryptis, o valstybės narės privalo taip skirstyti paramą, kad e, jos panaudojimą galėtų įvertinti ir patikrinti komisija. Aš manau, kad būtina e, tos klausimus, kurių, kuriuos minėjo visi, toliau spręsti ir tiesiais dirbti, o diskusijas dėl kitų klausimų baigti. Aš manau, kad pagrindinė problema yra ne mūsų komitetas, o Žemės ūkio komitetas e, ir e, klausimas. E, E, kokias taisyklės tvirtina Žemės ūkio komitetas, yra labai e, svarbus, po to rengiant atitinkamas ataskas. Pane Basku, noriu pasakyti, kad komisija taip pat turi tinkamas galimybės trilogo darybų metu, jeigu jomis nepasinaudoja, tai e, mes nieko negalime padėti. Aš manau, kad bandyti teikti, kad po kitos reformos situacija bus geresnė, o dabar turime su dabartinė situacija susitaikyti. Aš manau, kad mums to tikrai gana, nes tą gerbėjome ne kartą. Jeigu komisija. Komisija siūloma suteikti daugiau teisų, tai pirmiausia, jų tų teisų daugiau turi norėti. Aš manau, kad su subsidiarumo principu tai nieko bendro neturi, jeigu komisija negauna pagrindinių duomenų tam, kad galėtų įvertinti BŽUP veiksmingumą. Tie duomenys yra iš tiesų labai svarbus ir e, man rūpi, kokią paramą gauna 20 didžiausių ūkių Europoje ir tikrai, ponė Figurėdo, galėtumėte pasidomėti. Ir jeigu pasidomėtumėte e, tais duomenimis, kurie guli ant stalo, tai net ir, ir e, labai stengdamėsi jūs nesužinotumėte, kokią paramą gaunate 20 didžiausių ūkių. Todėl mes turime iš tiesų atlikti paramos gavėjų vertimą, jeigu komisija to nepadarys, tai viskas tęsis ir toliau. Ir e, toliau e, švaistysimės didžiuliais pinigais. Taigi, tikiuosi, ponė e, Figureido, kad Ar jūs jau pristatėte Žemės ūkio komitetui savo ataskaitą? Manau, kad e, Baigime svarstyti dabar tokias klausimą. Ir prašau dabar visų tų, kurie neturi teisės dalyvauti uždarame posėdyje. Ir dabar išėti iš salės.